Bene, allora iniziamo il nostro, i nostri lavori. Labadiena, kolegos. Pradėkime posėdį. Pas mus į posėdį ateis komisijos nariai, todėl turime laikytis numatyto tvarkaraščio. Po to bus koordinatorių posėdis, taigi turime pradėti nedelsiant komiteto posėdį. vertimas vyksta oficialiomis, visams oficialiomis kalbomis, išskyrus lietuvių, sako pirmininkė. Tačiau, jie, ir jei niekas neprieštarauja darbo atvarkiai, galime ją laikyti patvirtintą. Ir Periname prie trečio ir ketvirto darbo atrakės punktų. Kalbėsime apie finansinių priemonių rinkų priežiūrą. Ir norėčiau iš karto žodį suteikti ponui Krameriui. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ačiū, ponė pirmininkė. Man teko e, garbė renkti nuomonę šiuo klausimu. Mūsų komitete, ekonomikos komitetas taip pat ruošia nuomonę. Dėl šio teisės aktorio aš norėčiau pristatyti, ką man pavyko nuveikti Mes svarstysime dvi šias pagrindinės direktyvas, svarbiausias finansinių rinkų priežiūroje. Jos padės sumažinti bankams iškilančią riziką ir sumažinti sisteminę riziką susijusią egzistuojančią finansinėse rinkose. E, taip pat jis siejama su e, spekuliavimo veikla. Mūsų komitetas Europos parlamente turėtų sutelkti dėmesį keletą konkrečių dalykų, kurie, yra, kurie nėra aptarti komisijos pasiūlyme. Noriu paaiškinti, kokie tai yra klausimai. Norime, kad būtų detaliau pristatytos išimtis. Tai yra, kad būtų tiksliai išvardinta, ko šie teisės aktai neapima. Taip pat Pozicijų ribos. Kalbant apie ateities sandorius. Taip pat kalbant apie įmonės, kurių pagrindinė veikla nėra finansinė, taip pat e, privalės e, taikyti šį reglamentą. Taip yra dėl to, jog tuo atveju jos užsijima kita veikla, joms negalioja reglamentai taikomi finansinių rinkų direkt, finansiniai veiklai ir nebiržos e, finans, išvesnėmis priemonėmis. Taip pat čia noriu ypač atkreipti dėmesį į e, pateikiamų paskaičiavimų tikslumą, e, siūlomų prekių kainas ir rengiuosi per atinčius kelius mėnesius daug dėmesio skirti šiems klausimams. Dabar kalbant apie šios direktyvos taikymą. Kalbėsime apie e, valiutų kursą, e, taip pat apie, kalbėsime apie spekulacijas, spekuliavimą įvairiausių rūšių, taip pat e, dalyvavimą rizikos fonduose, remiantis besikeičiančiomis rinkoje kainomis. Norėčiau patikslinti kai kuriuos komisijos pasiūlymus. A punkte konstatuojamoje dalyje kalbama apie garantijas, kurios būtų taikomos nefinansiniams e, veikėjams. Kalbama apie sandorius, kuriems netaikoma finansinių priemonių rinkos direktyva reikėtų daugiau paaiškinimo apie nebiržos išvesnės finansinės priemonės, tą jau sakiau. Toliau, pozicijų ribos. Čia, pristat, čia, čia pasirinkamas kitoks požiūris, nei tas, kuris yra reikalingas bankams. Bankų pagrindinė veikla susijusi su finansinėmis priemonėmis ir finansų rinkomis. Todėl jiems taikomas priežiūros mechanizmas, sistema turėtų būti kitokia. O čia mums reikalinga tokia priežiūros institucija, kuri steb, prižiūrėtų riziką, e, kurią gali kelti e, ateities sandoriai. Kalbant apie pozicijų ribas, tai e, rinkos operatorių veikla kartais gali duoti priešingų rezultatų nei rizikos ribojimas. Tai susijęs su visa su visų rinkos dydžiu. Kalbėjome apie rinką, apie, apie konkurenciją, apie būtinybę decentralizuoti. Ir turime nepamiršti, kad kuo mažesnės įmonės, pavyzdžiui, tokioje, sakykime, sektorioje kaip energetika, tuo didesnė tikimybė, kad jos pačios ne, ne, nepasirūpins visomis reikalingomis garantijomis, o šią užduotį perkels bankams. Tačiau tai nėra tinkamas veikimo būdas. Ir būtent todėl savo pranešime kalbu apie pozicijų valdymą, o ne pozicijų ribas. Ir aš norėčiau, kad e, to, tokia, toks požiūris ir išliktų. Toliau ateities sandoriai. kurie yra konkrečiai sudaromi, ne tik bandant pasinaudoti ka, besikeičiančiomis kainomis. Tai kalbu apie sandorius, kurie sudaromi dėl tam tikrų prekių, paslaugų įgyjimo. E, šis rytis, šiais ryčiai taikoma išimtis, finansinių priemonių rinkos direktyva tam net, jiems netaikoma. Pažvelgia į mano paaiškinimo e, memorandumą, pamatysite, kad aš akcentuoju e, dėmesį pramonės įmonėms ir energetikos teikėjams vidaus rinkoje, nes tai nėra bankai, bankinės institucijos ir todėl jų negalima tartuoti taip pat kaip ir bankų. Ir todėl būtent dėl to ir teikiu tokį pasiūlymą. Jeigu užsiimate spekuliavimo veiklą rinkoje, prisimate nemažą riziką, paskui paskui taip, ta, ta rizika pasklinda ir rinkoje, tai yra susiję su rinkos ekonomika. Todėl reikalinga, reikalinga skirting, kelios priežiūrų sistemos. Kalbant apie tai, galime pasitelkti precedentą Junktinėse valstijose. Enron energetikos įmonė subankrut, jai subankrutavus e, buvo padaryta didžiulė žala Tačiau nežiūrinti tai, energetikos tiekimas, energijos tiekimas nenutrūko. Svarbiausias po to kilusios diskusijos buvo staktos į sisteminę riziką. Ir, tai, ir tie, tų dalykų, tų aspektų santykis su bankų veikla yra kitoks. Jeigu pažvelgsime į rinko organizavimą, tai pamatysite, kaip aš bandžiau pailustruoti, jog būtina jog būtina suvokti, kad negalima čia leisti taikyti e, užstato mechanizmo, nes kalbame apie kitokią sritį. Aš tikiuosi, kad kolegos pritars mano pasiūlymams ir tikiuosi, kad viską aptarsime iki balsavimo. Mums reikia susitikti dėl kompromisų, nes mes tik rengėme pranešimą ir, ir nuomoniai bus pritarta, jeigu didžioj, didelė narių dauguma tam pritars. Kol kas nepateikiau jokių pakeitimų, bet esu pasirengęs paruošti pakeitimus, jei diskusijų eigoje kolegos nuspręs, kad tai yra būtina. Ir galėsime apie tai dar kartą pakalbėti kitą savaitę. Ačiū. Ponas Kanganas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Krameriui už jo mano, kaip, mano frak, kaip savo frakcijos šešėlinis pranešėjus, noriu pateikti keletą pastabų. Visiškai e, teisingai buvo pastabyta, kad energetikos komitetas turėtų pasisakyti dėl nefinansinių įmonių, nes matyt, finansinės įmonės ir bus pagrindinis uh, analizės subjektas ekonomikos reikalų komitete ir apskritai galvojant apie komisijos teisėkuros pasiūlymus. Galvojant apie siūlomą reglamentą ir direktyvą ir apie nebiržos išvestinės finansinės priemonės, ypač a, tais atvejais, kai kalbame apie a, energetikos rinkos tokias nebiržos išvestinės finansinės priemonės. Tai turiu pasakyti, kad įmonės, kurios prekiauja tokiamis finansinėmis priemonėmis, vykdo įprastinės operacijas ir vienaip ar kitaip jos susiduria su sisteminė rizika ir sisteminės rizikos laipsnis yra tikrai labai labai menkas. Kita vertus, kai kalbame apie finansinės jų naudojamas priemonės, turime atsižvelgti į du aspektus, nes tai yra įmonė, kurie naudojasi finansinėmis priemonėmis, bet taip pat ir yra tos įmonės pagrindinis sandorio subjektas, kuris parduoda arba perka tas finansinės priemonės. Tokiu būdu tų finansinių priemonių kumulacija gana rizikingas dalykas, bet ne ne finansinės įmonės požiūrių, o sandorio šalies požiūrių. Ir tai reikia atsižvelgti, kada mes galvojame apie leidžiančias nukrypti nuostatas arba apskritai te, teisės akto netaikymo nefinansinėms įmonėms. Yra dar vienas dalykas, tai yra REMET reglamentas, kuris susijęs su energetikos rinkomis, neturime dar pamiršti, kad FPRR ir uh, MIFIDO direktyvos, jos yra truputį skirtingi dalykai. Todėl aš siūlyčiau pasižiūrėti gal į finansinių priemonių rinkos reglamentą, nes tai yra horizontalaus tipo reglamentas ir aišku, jame neturėtų būti numatomos tokios išimtis, apie kurias kalbame. Ir, ta, ir šis reglamentas turi būti suderintas su uh, dabartiniu reglamento. FPRR nuostatomis. Dar vienas dalykas, kad reikalinga uh, užtikrinti, kad taisyklės, kurios bus parengtos, nebus sudėtingos nefinansinėms įmonėms naudotis, tuo labiau, kad nefinansinės įmonės gali pasinaudoti tokiamis taisyklėmis, sumažindamos atitinkamą riziką. Klausimas štai koks. Dabartinius tekstas neleidžia sumuoti rizikos vykdant tokio tipo sandorius ir neleidžia vykdyti jų ne tik nefinansinėms įmonėms, bet taip pat ir sandorio šalims, kitoms sandorio šalims. Taigi tiek, ponė pirmininkė, aš galėčiau pasakyti ir manau, kad tikrai e, mums pavyks pasiekti kompromisinio susitarimo dėl šitos nuomonės. Ačiū, ponas Roj toliau. Noriu padėkoti pranešėjui už parengtą pranešimą. Aš manau, kad tikrai pasirinktas tinkamas metodas. Daugelis e, argumentų yra esminiai ir labai logiški. Ir norėčiau pasisakyti gal ne dėl visos direktyvos, o tik tai dėl tam tikros jos taikymos ryties segmento ir tai yra energetikos rinkos, nes yra energetikos produktai, dėl, e, kuriems e, numatoma sistema bus taikoma, bet tik tai labai nedidelę energetikos um, tiekimo rinkos dalį apims šis pasiūlymas. Ir elektros energija nu, nėra tas spekulacijų objektas. yra dar ir kitų, kitos veiklos, kuri įtraukiama į finansinių priemonių rinkos reglamento a, taikymos rytį. Reikėtų labai gerai pasižiūrėti, kokie produktai bus įtraukiami. Ir kai galvoju apie Vokietiją, pavyzdžiui, mes turime pagalvoti, kad mikro ūkio subjektams ši direktyva netaptų pernelyg didelę naštą. Aš e, pritariu tam, ką sakė e, mūsų šešėlinis pranešėjas dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių. Ir mes pabandėme panalizuoti, kokio reikėtų požiūrių vadovautis. Manau, kad šešėlinio pranešimo požiūris pasirinktas yra teisingas. Ačiū. ponas Petikofas. Na, tik trumpą klausimą dėl CO2 sertifikatų klasifikacijos. Ar bus CO2 sertifikatai priskiriami finansinėms priemonėms? Gal kas nors galėtų atsakyti į šį klausimą? Kitas kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Krameriui už pristatytą nuomonę ir už visą atliktą darbą. Manau, kad mes sutarėme dėl esminių dalykų ir dėl to, kad būtina apsaugoti a, ekonomiką nuo pernelyg didelių spekulacijų ir aš noriu pažymėti, pernelyg didelių spekulacinių sandorių ir apsaugoti nuo bereikalingos rizikos. Todėl kyla klausimas, ar rizikos ribojimą galima prilyginti spekuliaciniams operacijoms. Jeigu jūs apibūdinsite spekuliacinės operacijas kaip uh, um, rizikos ribojimą, tai tokiu atveju šis rizikos ribojimas yra pateisinamas ir teigiamas. Ir manau, kad mes tokiu atveju turėtume pritarti. Bet kitas dalykas, kad priklausomai nuo pasirinktos logikos bus atitinkamai pritariama ar ne. Todėl reikia pagalvoti, koks vaidmuo turėtų rizikos ribojimo srityje tekti e, šiam siūlomam teisės aktui. Ir būtent dėl to buvo kreiptasi į mūsų nuomonę, į mūsų komitetą, kad pareikštume savo nuomonę, nes tikslas yra aiškus. Reikia pribuoti pernelyg didelius spekulacijas. Siūlomų priemonių taikymos rytis labai plati. Ir ponas Krameris sakė, kad kai kurio įmonių nereikėtų įtraukti taikymos rytį. Aš aišku nesu tikras, ar gerai supratau, ką sakė ponas Krameris, sako kalbantysis. Bet ką reiškia spekulacija? ar 40 procentų vykdomų sandorių jį apimtų spekuliaciniai sandoriai. Aš manau, mes turime e, pasvarstyti, ar numatydami išimtis neatversime kelio įstatyminėms spragoms. Todėl reikia labai kruopšiai išanalizuoti visas galimas mūsų pasiūlymų pasiekmes. Aišku, neturėtume užkirsti kelio bet kokia įvairių variantų pasirinkimui, bet kalbant apie taikymos rytį, ir to, kas neįtraukiama į taikymos rytį, tai reikia labai gerai pagalvoti. Nes, pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose, kai buvo bandoma apibriežti, kas yra pernelyg didelės spekulacijos, tai tas ta apibrieštis buvo įrašyta ir į teisės aktą. Bet mes turime vadovautis realią ekonomiką, bandydami sutvarkyti ir sugriežtinti apibriežti. Yra dar ir kitų atskirų klausimų, kuriuos norėčiau paliesti, bet nemanau, kad šiandieną tai reikėtų labai detaliai daryti. Aš manau, kad gal um, mažesniai grupiai susirinkus mes galėtume apsvarstyti tuos um, svarbesnius klausimus. Dabar dėl pozicijų ir galimos rizikos. Aš pritariu tam, ką sakė pranešėjas, pritariu jo argumentams, bet aš nemanau, kad ribojant pozicijas galėsime apskritai prekių rinkoje užtikrinti mažesnę sandorių riziką. Bet vėlgi noriu priminti, kad reikalinga sutvarkyti apibrieštis, nes dabartiniu metu yra pakankamai nemažai įstatyminių spragų, kurias reikia būtinai pašalinti. Ačiū. Dėkui, kolega Langė. Dėkoju prasideda diskusijos šiais klausimais ir aišku dalykus turime nagrinėti tinkamame kontekste. Komisija atsisakė išlygos e, tiem, kas prekiauja žaliavo, žaliavomis. E, taip pat tik nedidelė dalis iš tų 7,5 milijardų e, sumos, tai 3,2 milijardai buvo išvestiniai m, mm, žaliavų po, poperiai, e, išvestinės žaliavų priemonės bet taip pat turėtume neužmiršti ir žemės ūkio e, žaliavų ir priekyba tuo gali baigtis spekulacijomis. Turėtume imtis realesnio, realesnės pozicijos. Aš manau, kad pono Kramerio pasiūlymas yra geras. Ir manau, kad papildomų pozicijų ribų nereiktų. Ta sutarėme ir kalbėdami apie finansų priemonių rinkų reglamentą. Nes kitų atvejų būtų sudėtinga e, traktuoti, sudėtinga apibriežti požiūrį į įmonės. Aš pono Kramerio nuomonę išnagrinėjau, pasiūlymą išnagrinėjau ir kol kas dar e, pritariu pono Kramerio pranešimui, bet kol kas dar galutinės nuomonės neturiu. Dėkoju, daugiau nieks neprašo žodžio. Tada sutiksiu žodį komisijai. E, Labą dieną, aš esu iš rinkos generalinio direktorato, dirbu su finansinių priemonių rinkų direktyva ir reglamentu ir noriu pasakyti, kad komisija laikosi uh, tos pačios nuomonės, e, siekiant užtikrinti pusiausvirą, kad visi rinkos, finansų rinkos dalyviai e, turėtų vienodas taisyklės, bet iš kitos pusės, kad būtų numatytos ir tam tikros išlygos e, komercinėms įmonėms, kurios naudojasi finansų rinką kaip viena iš savo veiklos priemonių. Toks buvo pagrindinis tikslas taip pat rengiant ir išimtis, numatant ir išimtis. Galbūt keletas komentarų dėl pozicijų ribų. Mes irgi nenorime apsunkinti gyvenimo komercinėms įmonėms, kalbant apie mm, komercinę riziką. Ir dėl to numatėme tam tikras išlygas komerciniam įmonėm šią prasme. Taigi, iš principo mūsų požiūriai daugeliu atveju sutampa. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Kramer, kad jis pakomentuotų išsakytus komentarus. O dėl anglės dvideginio, ar galėtumėt ką nors pasakyti? Aš e, taip pat esu iš komisijos, bet iš klimato generalinio direktorato ir norėčiau pabrėžti, kad apivartinių trašo, taršos leidimų mm, naudojimas kaip rinkos instrumento yra ribojamas nes norima e, tai susijęti su rinkos priežiūra. E, reikia neužmiršti, kad vyksta, vyksta priekyba išvestiniais e, vertybiniais popieriais, kurie siejami su apivartiniais taršos leidimais. Ir e, norima taip pat e, prižiūrėti ir šią rinkos dalį, tai nuspręs atlikus išsamius tyrimus ir sulaukus pritarimo iš suinteresuotųjų pusių, nes manoma, kad tai yra pati geriausia galimybė. Bet norėčiau pasakyti, kad tai yra tik tai siekiant stebėti rinką. Siekiant užtikrinti rinkos priežiūrą. Toliau žodis ponui Kramer. Dėkui, aš susidariau įspūdį, kad mes e, panašiai orientuojamės. Aš pasižymėjau kai kuriuos išsakytus komentarus. Manau, tuos dalykus galėsime išsiaiškinti ir parengti atitinkamus pakeitimus, kurie sulauks pritarimo mūsų komitete. bet e, turime nepersistengti. Spekuliavimas yra šiuo metu labai neigiamai traktuojamas e, dalykas. Mes turime įsivaizduoti, prognozuoti ateitį ir atitinkamai veikti, o per didelė per didelis spekuliavimas Aš esu mm, pagal išsilavinimą bankininkas. Ta pridėlį spekuliavimą yra labai sunku apibriežti. Įmonės, kurios pačios nusprendžia savo riziką, tai yra bankai. Reikia siekti užtikrinti, kad nauda noras sumažinti riziką. E, reikia neužmiršti, kad noras sumažinti riziką dažnai siejasi, siejamas su biurokratiniais apribojimais. Pona, ponia Butikov, norėčiau pasakyti, kad reikia, pritarčiau, ta, pritarčiau tam, kad reikia patikslinti išlygas kad jos būtų netaikomos papildomai veiklai. Galbūt tai yra susiję su tuo, kad jei įmonė sukuria taip vadinamasias pooling units, kaip e, filialus, tam tikrus filialus e, tam tikrai veiklai, tai e, tokia veikla E, įmanoma Vokietijoje ir tie padaliniai galbūt yra per smulkus, tie pooling units yra per smulkus, kad galėtų e, patys nepriklausomai e, funkcionuoti. Bet jeigu jiem nebūtų taikoma finansinių priemonių rinkų direktyva, tai gali būti, kad tokios, tokie padaliniai pradėtų piktnaudžiauti rinkoje. Bet apskritai Mes tikimės, kad mums pavyks parengti tokį visą apimantį apibrėžimą, kuris apims ir šią riziką. Ir manau, kad per ateinančias kelias dienas e, galėsime dar atsižvelgti į tos punktus, kuriuos paminėjo šiandien kalbėjo kolegos. Kalbant apie apivartinius taršos leidimus, Mums spekulacija niekad nepatiko ir aš nesuprantu, kodėl ta rinka, turiu galvoje e, apivartinius taršos leidimus, kuri yra grinai politinė rinka, gali būti, galėtų būti naudojama spekuliavimui, tikintis, kad apivartiniai taršos leidimai, kad tų leidimų kaina išauks. Aš nežinau, kodėl reikia priekiautojus Mm, kviesti į šią rinką. E, prekyba apivartinės taršos leidimais turėtų būti būtent tokiem leidimams skirtoje rinkoje, kurioje dalyvautų atitinkami operatoriai. Dėkoju visiems už komentarus ir tikimės gero balsavimo komitete. Ačiū. Tuo baigiame diskusijas dėl trečio ir ketvirto darbo tvarkės punktų. Na, noriu vis dėlto išsakyti keletą trumpų pastebėjimų. Visų pirma, atsiprašau pono Kramerio ir kitų kolegų dėl to, kad atėjau į posėdį per vėlai. ir negalėjau išklausyti visų jų argumentų. Bet mane šiek tiek nustebino išgirstas komisijos e, pareiškimas, jog esą komisijos ir parlamento nuomonės ir čia išsakytų kolegų mintis sutampa, išskyrus E, ne finansinė veikla užsimančių įmonių veikla. Aš esu šešėlinis pranešėjas Ekon komitete ir turiu prisipažinti, kad ekonomikos komitete ši diskusija išsirutuliojo visai kita kryptimi. Mes manome, kad reiktų numatyti kiek manoma maž, mažiau išimčių. Visi, visi šie teisės aktų pasiūlymai buvo patikti komisijos tam, kad uh, E, būtų galima nuskaidrinti pakankamai šeši neaiškę veiklą. Ir visas civilizuotas pasaulis yra raginamas numatyti tų sektorių reglamentavimą, kuri, kuriuose jo iki šiol nebuvo ir, ir sukurti reikalingus finansinius reglamentus. Finansinės įmonės galbūt tiesiog užsima spekulacinę veiklą ir tai nebūtinai visada susijęs su sisteminė rizika. Tačiau sutinku su tuo, kad tų finansinių įmonių e, partneriai yra rizikos fondai, investicinės įmonės, iš esmės spekuliavimų užsiimančios įmonės. Ir reiktų nepakliūti į lobistų spastus, nes jie ypatingai prašo įvairiausių išimčių. Reikėtų remtis rimtais argumentais. Mes e, kalbame apie rinką, kurioje vykdoma spekulacinė veikla ir reikia taisyklių, aiškių nuostatų. Mes bandome pasiekti, kad kiek įmanoma didesnė veiklos dalis būtų vykdoma pasitelkiant ne biržos išvestinės finansinės priemonės, bet kad būtų veikla reglamentuojama. Ir aš raginčiau jūs labai gerai pamastyti prieš suteikiant galimybę e, pasiūlyti visas tas išimtis. Pirmininkė, diskusijos jau baigtos ir nenorėčiau iš naujo jų pradėti. Pone Kramerė. Äh, aš kalbėsiu tik tai minutę. Aš apgalėstauju, kad jūs per vėlai atėjote į posėdį, nes daugelis jūsų išvardintų argumentų buvo išnagrinėti ir aš norėčiau visiškai paprieštarauti jūsų pareiškimu. Mes kalbėjome apie nebiržos išvesinės finansinės priemonės. Aš sutinku su jumis. Mes kalbame ne apie. Mes kalbame apie dvišalius susitarimus ir remiantis faktais tampa aišku, kad tie sandoriai sudaromi ne siekiant užsimti spekuliavimo veiklą, bet užsakant tam tikras konkrečias prekes. Ir negalima iš verslo energijos tiekėjų, žaliavų tiekėjų atimti šią galimybę ir priversti juos pereiti prie kitokių sandorių, nes kainų įvairovė ir terminų įvairovė yra labai plati. Negalima jų tiesiog taip nusiųsti į biržą, e, sudarinėti šiuos sandorius. O kalbant apie diskusijas ekonomikos komitete, man atrodo, kad jos vyksta neteisinga kryptimi šiuo, tvirtindami šį, šią finansinių priemonių rinkų direktyvą mes galime padaryti daug žalos. Mes nenorime apsunkinti visiems gyvenimo. Ir aš pasisakyčiau, pasiūlyčiau pasidomėti, kas vyksta praktikoje. negalima įteisinti tokių nuostatų reikalavimų, kurie būtų nepagristi, nerealistiški. Pirmininkė, man atrodo, kad paaiškinimas buvo naudingas. Turėsime galimybę e, šias diskusijas tęsti vėliau. Pakeitimus reikia įteikti iki gegužės trečios dienos, o po to tas klausimas vėl atsiras mūsų posėdžio darbo tvarkė. Perėminame prie kito punkto penkto, šešto ir septinto darbo tvarkės klausimų kartu. Visais šiais trimis klausimais pranešėja yra Patricija Toja. Europos sanglaudos fondo, Europos fondo ir Europos regionės plėtros fondo nuostatos. Visus šiuos klausimus varstysime bendrai, ponė Toja rengia pranešimus dėl jų. Ačiū. Jei niekas neprieštarauja, aš aptarsiu visus juos drauge. ir vyks bendros diskusijos. Patikti nuomonių projektai kiekvienam reglamentui ir taip pat jau yra pakeitimai, pirmieji pakeitimai. Išsakysiu keletą bendrų pastebėjimų dėl e, bendro, dėl bendro požiūrio į struktūrinius fondus. Mes svarstame naująją finansinę perspektyvą ir naują daugiametę finansavimo programą, kurioje numatyti Europos biudžetiniai ištekliai laikotarpiai nuo 2014 iki 2020. Ten ir sanglaudos fondas yra vienas pagrindinių mokėjimų ramščių. Komisijos pasiūlyme mm, numatomas minimas skaičius yra 376 e, milijonai eurų. Tai yra 36 procentai ES biudžeto. Sanglaudos fondas yra vienas rimčiausių, didžiausių Europos politikos ramščių. Ir kalbant ne, ap, ne tiek apie kiekius skaičius, apie tikslus, norėčiau paminėti, e, pakalbėti apie tai e, viską analizuodama mūsų komiteto darbo kontekste. Tai yra svarbu mūsų komitetu, nes visas sanglaudos fondas e, dabar svarstomas, bandant jį e, perskirstyti regionams bandoma užtikrinti lėšų paskirstimo pusiausvyrą. Tačiau kalbant apie nuseklumą, nuseklę veiklą, mūsų svarbiausias tikslas yra prisidėti prie augimo ir užtikrinti naujų darbo vietų kūrimą. Ir tai yra pagrindinis sanglaudos fondo tikslas kaip augimo katalizatoriaus. Ir manau, dabar visi supranta, kaip svarbu užtikrinti augimą Europoje ir naujų darbo vietų kūrimą. Tai yra svarbiausias tikslas. Ir mes norime, kad visose politikos srityse būtų siekiama šio tikslo. O mūsų komitetui kaip niekad svarbu yra tai išnagrinėti ir pateikti tokius pakeitimus, kur, kurių dėka būtų galima geriau veiksmingiau išnaudoti sanglaudos politiką. Komisija pateikė keletą pasiūlymų. Mes kalbame apie bendro pobūdžio reglamentą. Taip pat pateikti sektoriams skirti reglamentai dėl konkrečių fondų panaudojimo siekiant bendrų sanklaudos politikos tikslų. Tas pamatinis reglamentas yra šiek tiek problematiškas, nes pradžioje jis buvo rengiamas kaip pamatinis bendras reglamentas, kuris turėjo būti taikomas e, administruojant visų fondų lėšas - regioninės plėtros fondą, sanglaudos fondą ir BŽUP fondą skirtą regioniniai plėtrai, taip pat naująjį jūrų ir žuvininkystės fondą bei teritorinio bendradarbiavimo fondą visų šių fondų reglamentai yra tvirtinami pagal įprastinę procedūrą, e, taikant bendrą sprendimų, sprendimų prieimimo procedūrą. Tačiau kal, kalbant apie tai, kas jiems visiems yra bendra, čia iškyla institucinė problema, nes mes dar nežinome, kada šis reglamentas bus įgyvendintas pasitelkiant e, deleguotusius teisės aktus, ko reikalauja parlamento valdyba, taip pat regijų komitetas, kiti komitetai. Taigi, kalbant apie bendrą strateginį požiūrį. Parlamentas turėtų dalyvauti visose procedūrose vienodomis teisėmis kaip ir sprendimų prieimimoje procedūroje. Todėl mūsų komitetas pats savarankiškai čia nieko nesprendžia. Šie klausimai bus sprendžiami komitetų pirmininkų suigoje, regi komitete. Bet svarstydami šios pasiūlymus turime nepamiršti šio aspekto, nes sprendimai dėl pamatinio reglamento ir strateginio požiūrio yra labai svarbus ir kitą vertus mes turėtumėme išsakyti savo nuomonę, ypač kalbant apie šio komiteto atsakomybės sritį. Atsižvelgiant į tai, kad šis Tad, kad šie teisės aktai yra labai svarbus mūsų komiteto e, tikslams, mes turėtume dalyvauti šiame darbe, bendradarbiaudami su regio komitetu, kalbant apie teisėjų kuros galės. Taigi to, kaip jau sakiau, turime nepamiršti. Tas pamatinis reglamentas taip pat yra labai svarbus. Nes komisija pristatė požiūrių, kuriam mes pritarėme ir tame naujame pristatyme požiūrėje komisija bando keisti sistemą. Kalbu apie reglamentą taikomą visiems fondams. Tai yra kurti, numatyti vieną sanglaudos fondą, o neskaidyti jį į daugybę mažų fondų. Taip siekiama užtikrinti papild, siekiama užtikrinti papildomą tų fondų panaudojimo naudą. Taigi, ko čia siekiama? Visų pirma, supaprastinimo, taip pat tikslų koncentravimo. Komisijos pristatytas požiūris, kuriam ne visi pritarė, yra štai koks. Tikslų sufokusavimas leis mums sukurti pakankamai išteklių ir um, pasiekti uh, matomų, ženkliai apčiuopiamų rezultatų. Taip pat siūloma pasitelkti tam tikrą, sėti fondų įgyventinimą su tam tikromis sąlygomis. Taip pat e, standartizuoti gyvendinančias nuostatas. Ir todėl tokiu visų šių priemonių dėka būtų galima nusekliau siekti mūsų, mūsų tikslų. Taip pat e, kitas labai svarbus dalykas - tai partnerystės sandoriai. Nes geriausia plėtoti bendradarbiavimą Europos nacionaliniu ir regioniniu mastu yra būtent per tokius sandorius. E, lygybė, lyčių aspekto integravimas yra labai svarbus visais lygmenimis. Tai yra tų uh, pamatinių nuostatų dalis. Mes šiais visais klausimais taip pat turėtumėme išsakyti savo nuomonę, nes mes esame viena iš institucijų dalyvaujančių bendrame sprendimų prieimimo procese. Turime sustiprinti tuos tikslus ir sufokusuoti juos, suformuluodami konkrečius tikslus ir sutelkiant dėmesį juos. Tokių yra 11. Jeigu pažvelgsite į devintąjį reglamento straipsnį, tai bent šeši ar septyni iš tų tikslų uh, yra susijęs su mūsų komiteto kompetencija, moksliniais tyrimais technologijų srityje, e, įmonių konkurencija, mažai anglies naudojančią ekonomiką, taip pat svarbiausi 2020-ųjų strategijos tikslais. Tai yra bendrojo reglamento tikslai. Aš jau kalbėjau uh, siejamas su, su šiuo reglamentu siejamas sąlygas ir pradėtas diskusijas. Ko, remiantis komisijos požiūrį būtų galima gyven, užtikrinti ex ante koordinavimą. Tai yra prieš pro, projektų pristatymą ir fondų lėšų panaudojimą. Taip pat čia kalbame apie lėšų, lėšų skirimą ir būtų skiriamas ne visas finansavimas iš karto, dalis finansų būtų steigta tik po to, kai būtų įgyventi tam tikri su projektų finansavimu siejami reikalavimai. Mūsų komitetas tam pritarė. Menome, kad sąlygos siejamos su ekspost, su, su, su įgyvendinimu užtikrintų atsakomybę reiktų dėmesį sutelkti į tuos asmenys, kurie būtų konkrečiai atsakingi už projektų įgyvendinimą. Pirmasis reglamentas. Labiau susijęs yra su mūsų kompetencijos rytimi ir mūsų dominančiomis temomis. Būtent 11 tikslų, kurie galėtų būti keičiami apibrėžimas yra svarbus dalykas. Ir ypač šioje sąsojoje svarbu, kaip bus užtikrinta sąsaja tarp sanglaudos politikos pagal reglamentą ir tų klausimų, už kuriuos yra atsakingas mūsų komitetas. Nes vienas iš dalykų, kurios turime panalizuoti, tai kaip finansavimas bus skiriamas moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai. Kaip bus viskas susijęta su kosme ir taip pat Europos infrastruktūros tinklų plėtros priemonę. Aišku, mes dar svarstysime, bus rengiami klausimai ir komisija išdėstys savo nuomonę, bet to komisija yra pažadėjusi parengti atskirą dokumentą, kuriame bus aiškiau išdėstytos tarpusavio sąsajos tarp įvairių fondų lėšų panaudojimo ir galimų a, temų ar sričių finansavimo, tam, kad būtų galima sukurti a, tikrai pakankamai stiprų verslą. Kalbant apie inovacijas, irgi labai svarbu užtikrinti sąsajas tam, kad nebūtų bereikalingai švaistomi ištekliai juos skiriant atskiriems suskaldytiems projektams, bet kad būtų galima skirti tikslingai tiek pagal Horizontas 2020 programą, tiek pagal Kosmą. Ir dar mes manome, kad fondas turėtų būti patvirtinamas ne pagal deleguotojų teisės aktų procedūrą, o vadovaujantis įprastinę sprendimų prieimimų tvarka. Nes šiuo atvejugi kalbame ne apie kažką labai abstraktaus, o apie esminius veiksmus susijėtinus su a, bendraisiais tikslais. Kalbame apie tam tikras sąlygas, kurias būtina bus tenkinti ir partnerystės. Todėl nemanau, kad parlamentas turėtų užmerkti akis ir leisti viską tvirtinti pagal deleguotojų teisės aktų procedūrą. Dar vienas dalykas tai yra regionės plėtros fondas. Nebejotinai, regionės plėtros fondui taikytina visa virtinė reglamento bendrųjų nuostatų, bet nereikia pamiršti, kad regionės plėtros fondas fondą sąsąją su 11 numatytų tikslų turėtų apsiriboti penkiais tikslais, nepamirštant viešųjų interesų srities, taip kaip telekomas ir tam tikrų infrastruktūros tinklų plėtotę. Noriu pažymi, atkreipti jūsų dėmesį į tai, nes būtent taip koncentruojantis, mes susisiejame su mums patikėtais klausimais. Vietos ir regioninė valdžia teigia, kad toks kryptingumas turėtų būti sukonkretintas, pasirenkant atskiras labai aiškias operacijas ir projektus, kurie būtų, kurių didesnė dalis būtų skiriama nepalankiomse sąlygose esančiams vietovėms ir 80 procentų turimų lėšų turėtų būti skiriama energetikai apskritai, o iš tų 80 procentų, nemažiau kaip 20 procentų, turėtų būti skirta projektams, kurie uh, užtikrintų geresnį atsinaujinančio energijos šaltinių panaudojimą. Jeigu nebus tinkam, pasiekta tinkamos pusiausviros tarp įvairių regionų ir vietos valdžios institucijos neturės galimybės parengti na, savo planų, tai tada tokia koncentracija nebus teigiamas dalykas, nes neabejotinai, galvojant apie bendrus tikslus ir vietos valdžios institucijų galimybės, reikia vietos valdžios institucijoms ir regionams suteikti didesnio lankstumo, nustatant ir formuojant integracijos politiką, nenustatant kažkokio privalomo procento tos politikos atskiroms dalims. Neabejotinai yra prioritetų, bet prioritetai 90 procentų, pavyzdžiui, MVI, o 10 procentų stambios įmonės, tai tada gali būti taip, kad energetikos srities finansavimas nukentės. Aišku, aš galėčiau detaliau dar pakalbėti, bet gal tai padarysiu kitą kartą. Dar vienas svarbus dalykas, kad galvojant apie ribotą tikslų sąrašą, reikia galvoti, kaip galima vadovautis integruotojų požiūrių į mums patikėtų temų analizę. Dar vienas dalykas, kad regionų projektai turėtų užtikrinti ir regionės plėtros tikslą. nes kitaip ištekliai nebus tinkamai panaudojami. Nepamirškime, kad regionių lygių moksliniai tyrimai yra tvirtinami ES, bet nėra skiriamas finansavimas. Todėl mokslinio tyrimų ir inovacinių pajėgumų vidaus potencialą reikia kurti. Dar vienas dalykas, kad inovacinis viešasis pirkimas yra dar vienas svarbus aspektas, kuris įtrauktas ir galiausiai trečias reglamentas, jisai apima sanglaudos fondus. Žinote, kad dėl įvairių priežasčių sanglaudos fondai labai svarbus horizontualiuoju požiūriu ir apima labai daug didesnės ar mažesnės svarbos klausimų investicijų pošiūrių. Nes, pavyzdžiui, veiksmingas energijos panaudojimas viešajame sektorėje yra vienas iš tokių klausimų. Aš manau, kad vykstant intensyvesnėms diskusijoms mūsų komitete mes galėsime atidžiau ir kruopš išsameu pasvarstyti, kaip galėtume pasinaudoti vienu ar kitu uh, aspektu. Ir aš manau, kad namų šiltinimas, o tai reiškia ir veiksmingesnis energijos panaudojimas turėtų tapti strategijos 2020 neatsiejama dalimi. Dar vienas dalykas. Jau dabar nemažos investicijos, investicinės lėšos skiriamos būstų modernizavimui. Todėl reikia pasižiūrėti, kokios taisyklės egzistuoja, ko reikalauja e, taisyklės ir pagal e, sanglaudos politiką. Manome, kad nustatyti standartai turi būti įvertinti, atsižvelgiant ir energijos veiksmingumą. Todėl aš manau, mes pateiksime ne vieną pasiūlymą dėl pakeitimo, jo lab, kad sritis yra e, gana nekonkretizuota ir aišku, tie pakeitimai bus svarstomi mūsų komitete, kitose susijusiuose komitetuose ir mes turėsime galimybę labai išsamei aptarti atskirius klausimus. Šiandieną mes e, tikrai kalbėsime gal daugiau apie bendruosius klausimus. Komitetas turėtų atsižvelgti tai, kad yra labai daug svarbių su šiais trim dokumentais susijusių elementų, ypač jeigu juos vertinsime geresnės kokybės sukūrimo požiūriu. Taip pat, aišku, svarbu, kad tos naujusios priemonės suteiktų galimybę didinti užimtumą Europoje ir spartinti ekonomikos augimą. Pirmininkas, ačiū. Toliau Patričalo. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmi į kolegos, labai susidomėjęs klausiausi ir analizavau šį. Uh, Europos komisijos pasiūlymą ir e, ponios Taja pasisakymą. Jie apibendrintai pateikė poziciją visais e, trim klausimais. Aišku, mes suprantame, kad struktūriniai fondai yra labai svarbi priemonė kuri be kita ko e, prisidės prie ES strateginių tink, tikslų pasiekimo. Nereikia pamiršti, kad ekonomikos nuopolio metu, o tokį išgyvename, turime maksimaliai gerai išnaudoti, maksimaliai veiksmingai išnaudoti turimus išteklius, bet kita vertus reikalinga galvoti apie priemonių taikymo taisyklių supaprastinimą, kiek tai yra įmanoma. Ponios Tojos pakeitimams tikrai pritariu, nes iš esmės jie siejami su to, kad būtų geriau derinamos struktūrinių fondų taisyklės ir geriau suderinamos su ES poreikis. Teritorinė plėtra pagal strategiją 2020 yra labai svarbus dalykas. Yra ir kitų projektų, kurie mokslinio tyrimo požiūrių labai svarbus ir turi būti finansuojami. Taip tarp jų pirmiausia norėčiau pasakyti, kad kosme projektui, tai yra įmonių konkurencingumo ir MVI programos projektui neskiriamas yra pakankamas dėmesys ir neišnaudojamas potencialas. O e, finansavimas neskiriamas, nes trūksta lėšų. Todėl, manau, reikalinga suformuoti ilgalaikės perspektyvos strategiją, tam, kad būtų sumažintas atotrukis tarp regioninių programų finansavimo ir europinių programų finansavimo. Manau, kad regionų kaip tik laikų metu regionų lygių galima kaip tik užtikrinti geresnį projektų finansavimą, padėsinti jiems pakilti į aukštesnį lygį. Nebijotinai, jeigu mes kursime žinių centrus nacionaliniu lygiu, tai reikia galvoti ir apie technologijų parkus, kurie pasinaudodami žinių centrais įgyvendins kur kas aukštesnio lygio ir platesnius projektus. Dar vienas dalykas, kad norint tokius projektus įgyvendinti, reikalingas specializuotų žinių turintis personalas ir atitinkamai mokslininkai. Manau, apie tai reikia pagalvoti, reikia suburti tokį žmogiškų išteklių potencialą, pasinaudojant jau sukoptą patirtimi. Suprantame, kad Europos Sąjungoje daugelis pramonės šakų veikia naujausių žinių ir technologinės pažangos pagrindų. Ir tai dar vienas aspektas, į kurį būtina atkreipti dėmenį. Ir manau, kad mes prisidėsime prie regijų komiteto, teikdami savo pasiūlymus. Dėkoju. Dėkoju šešėliniai pranešėjai išsisakė. Dabar sutiksiu žodį kolegoms, bet prašau kalbėti trumpai, nes pusė penkių ateina komisijos narė. Ir turime baigti mūsų diskusijas per 17 minučių, nes turime palikti laiko komisariai pasisakyti ir aišku, palikti laiko atsakymams. Prašom, tris minutės kiekvienam. Uh, pritariu tai, ką, tam, ką sakė paskutinis kalbėtojas dėl to, e, kam didžiausią dėmesį sutelkia ponė Toja. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į šio bendro strateginio pagrindo teisinį pagrindą. Kai mes kalbame apie tą bendrą sistemą ir priemonės, kurių reikia ją įgyvendinti, to negalima padaryti per deleguotusius aktus. Jūs labai teisingai atkreipėte į tai dėmesį ir taryboje, kiek žinau, požiūris yra e, tas pats, turime pasisakyti prieš deleguotusius aktus. Ir turime nesukomplikuoti e, bendrojo reglamento, bet turime e, šiam dalykui skirti pakankamą dėmesį. Antrasis dalykas. Jūs siūlote keletą pakeitimų dėl sinergijos. Tai yra labai svarbu. E, kaip jau minima pagrindinėme reglamente ir pirmajame priedė, kaip jūs sakote, kiekviena šalis turi e, turėti partnerystės susitarimą priklausomai nuo regionų specializacijos. Tuo būdu mes galėsime labiau susitelkti ir įtraukti į regioninę politiką tuos projektus, kurie yra puikus, bet kurių negalima finansuoti iš horizontui numatytų lėšų. Taigi jūsų pirmasis pakeitimas iš tiesų yra labai įdomus, galbūt galima jį būtų šiek tiek performuluoti, bet jis tikrai eina tinkama kryptimi. Taip pat sakėte, kad reikia siekti supaprastinimo ir galima vienam projektui panaudoti įvairių projektų lėšas. Tai yra naujas požiūris, naujas metodas. Neseniau buvo galima e, tik vieno fondo lėšas naudoti e, konkretiems projektams. Manau, kad šie dalykai šios nuostatos dėl to, kad e, daugelį projektų galima finansuoti, kad projektus galima finansuoti iš daugelio fondų yra sveikintini. Kalbant apie didelės įmonės, jūs norite e, neįtraukti didelių įmonių, tai yra gedinga mes kalbame apie e, klasterius. Tai e, ne tik e, mažos įmonės gali būti tokiuose klasteriuose ir didelės įmonės gali būti ir aš siūlyčiau neišmesti stambių įmonių, jos gali būti regiono plėtros variklis. Čia turiu galvoje antrąjį pakeitimą. Taip pat yra dar kai kurie kiti dalykai, į kuriuos vėliau per mūsų diskusijas turėtume atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, tai, kad infrastruktūra, infrastruktūros projektai neįtraukiami į regioninio fondo projektus. Aš sutinku, kad keliai galbūt kainuoja brangiai, bet infrastruktūra turėtų taip pat patekti į regioninio fondo projektus E, finansuojamų projektų sąrašus. Dėkoju Jums už tokį e, kryptingą požiūrį ir už darbą. Dėkoju. Toliau e, ponas Ančin. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Patricijai už darbą, už pranešimą ir padėkoti iš tiesų už visas įdėtas pastangas. Nekartosiu to, ką jau sakė kolegos. Aš tik tai norėčiau paminėti vieną dalyką. Tai būtų trečiasis pakeitimas. Labai palankiai sveikinu Patricijos pasiūlymą išplėsti sanglaudos fondo uh, finansavimo finansuojamų projektų sąrašą įtraukiant būsto projektus. Tai galėtų būti siejama su atsinaujinančios energijos naudojimu ir manau tai galėtų būti viena iš retų galimybių aktyviai įtraukti ES e, siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus 20 procentų iki 2020 metų. Tokia priemonė būtų naudinga Europos piliečiams ir pati sistema dėl to taptų lankstesnė. Tai yra labai svarbu, nes regionai mūsų yra labai skirtingi ir sąlygos juose labai skiriasi. Jei tokios nuostatos būtų patvirtintos, jos galėtų atsiliepti sanglaudos fondui. O komisija e, siekia, kad tokios įtakos anglaudos fondui nebūtų. Bet manau, kad apie tai mes dar turėsime galimybių pakartoti vėliau, e, padiskutuoti vėliau. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Manau, kad šis rytis yra labai sudėtinga. Šis klausimas taip pat nelengvas, ypač įmonėm, kai kalbame apie pakeitimus ir apie reglamentus, labai didelis dėmesys skiriamas supaprastinimui. Tai yra vienas e, pagrindinių aspektų. Bet ar būtent bet turėtume pagalvoti apie tai, kiek fondų, e, kiek lėšų iš atskirų fondų nebuvo panaudota praeitįje. Ir turėtume pagalvoti apie tai, kokios to priežastis, kad fondų lėšos nebuvo praeitįje naudojamos. Šiuose reglamentuose minimas smulkus ir vidutinis verslas, bet reiktų neužmiršti ir didelių įmonių. Aš manau, kad lėšos turėtų būti prieinamos visiems rinkos dalyviams. Dėkui. Grazie, la parola kolega Elmer. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Savažeris Helmeris. Aš norėčiau dar kartą prisistatyti, nes grįžtu į šį komitetą kaip pakaitinis narys, nedirbęs čia daugelį metų su e, Europos Laisvės alijanso, Laisvės ir Demokratijos alijanso narys. Turiu mm, trumpą klausimą pastebėjau, kad pranešėja minėjo, jog 20 procentų moksliniams tyrimams skirtų lėšų turėtų būti skirta atsinaujinantis energetinėms ištekliams. Žinau, kad daugeliu kolegų kelia susirūpinimą CO2 klausimas klimato, pasaulinio klimato atšilimo kontekste. Tačiau kalbant apie CO2, ar neturėtume palaikyti visų e, mažai a, a, anglimi taršių technologijų, o ne tik atsinaujinančių energijos. E, E, energetikos šaltinių, nes kitaip ir brandolinę energetiką galima priskirti mažai CO2 gaminančios energijos rūšiai. Ačiū. Ar komisijos atstovai norėtų ką nors pakomentuoti? Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už jos, visą jos atliktą darbą. Kalbėsiu trumpai, nes aš žinau, kad šio klausimo svarstymo laikas ribotas. Esame pasirengę e, tą klausimą svarstyti detaliau. Kita proga noriu pasakyti keletą esminių dalykų. Visų pirma, aš, jūsų komiteto nuomonė mums yra labai svarbi. Savo pasiūlyme numatome 80 procentų moksliniams tyrimams skirtų lėšų skirti e, informacijos technologijoms e, ir taip pat e, energetikos tinklų plėtrai turtingesnėse regionuose, o skurdesnėse regionuose 50 procentų. Norėčiau kai ką pasakyti, atsakyti pranešėjai. Visų pirma, mes svarstame projektą ir keletų atvejų pranešėjas siūlo pateikti detalesnį reglamentavimą, kalbant apie konkrečius fondus. Mes nemanome, kad tai būtų naudinga, nes komisija suformulavo savo investicinius prioritetus bendrais bruožais, kad būtų užtikrintas lankstumas, jeigu, kaž, jeigu ką nors per nelik tiksliai apibriešime, e, ne, iš, iš karto atmesime galimybę lankstumui. Toliau, apribojimai reglamente. Galbūt komisijos uh, pirminis projektas nebuvo tobulas, žinoma, jį galima toliau tobulinti ir mes esame pasiruošę išklausyti jūsų pasiūlymų. Toliau kainos. Ir didelės įmonės. Komisija nesirengia e, visiškai neskirti finansavimo ir pagalbos mažoms didelėms įmonėms. Mes tik norime sutelkti dėmesį į e, našo energijos naudojimą ir mokslinio, technolo, mokslinio technologinių plėtrą. E, Mes tiesiog norime numatyti galimybę visoms įmonėms e, pasinaudoti šią paramą. Taigi mes iš principo neturime nieko prieš paramą toms įmonėms, bet manome, kad ta, kad ta parama būtų tikslinė ir kad, bū, kad ta parama prasidėtų prie mūsų svarbiausių tikslų e, veiksmingo energijos naudojimo srityje, pavyzdžiui. Noriu pakalbėti ir apie energijos naudojimo našumą būstuose pagal dabar taikomą finansavimą. Norime, kad mūsų finansavimas būtų skiriamas konkrečiai projektams, kurie užtikrina geresnį energijos naudojimą. O kalbant apie veiksmingesnį energijos naudojimą pastatuose, būstuose, tai yra labai, vienas iš labai svarbių tikslų tačiau nemanome, kad yra būtina pasitelkti sanglaudos fondą, nes jam numatyti kiti tikslai, nes dabar pagal Europos regionės plėtros fondo lėšas ten yra dar nemažai galimybių lėšų, kurios gali būti panaudotos būstų sektoriui. Taigi visų pirma, mes turėtume būti įtikinti, kad nebėra lėšų e, pagal regionės plėtros fondė ir tik tada mes svarstytume kitas galimybės, ieškoti finansavimo kitur. Dabar perinu prie koordinavimo klausimo. Mes pasisakome už sinergijos siekimą, paramą koordinavimui, mes tai akcentuojame dokumente, kurį ir pateikėme. Ir galiausiai norėčiau E, pasakyti keletą žodžių apie partnerystės kontraktus. Mes manome, kad tai, mes tai laikome komisijos ir partnerio konkrečioje valstybėje narėje susitarimų kontraktų. Ir manome, kad tokie kontraktai gali suvadinti labai svarbu vaidmenį. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu 30 sekundžių mūsų kolegai Kančetai pasisakyti, labai apgalėstauju, kad trūksta laiko. Taip, kalbėsiu trumpai. Manau, tik tai svarbu atkreipti pranešėjos dėmesį į vieną dalyką. Būtent, turime labai apdairiai elgtis, užtikrindami darnų požiūrį į visus fondus, kad neatsirastų tarpusavio konkurencijos. Pavyzdžiui, energijos veiksmingumo, veiksmingesnio energijos panaudojimo fondo taisyklės nedėra su struktūriniu fondų taisyklėmis. Taigi, kaip bus užtikrintas tas suderinamumas ir ar bus įmanoma tuos projektus įgyvendinti ir tikėtis papildomo finansavimo. Labai apgailestauju, kad e, vėluoju kiek atkreipti į tai e, pranešėjos dėmesį. Toliau kolega Učkok. Kolegė Užkok. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Labai svarbu galėti panaudoti struktūrinių fondų lėšas siekiant energetikos efektyvumo. Čia mes nekalbame apie privačių namų energetinio efektyvumo padidinimą, čia kalbame apie viešųjų pastatų energetinio efektyvumo padidinimą ir atitinkamų uh, finansavimo šaltinių tam skirimą. Aš manau, kad kalbant apie būsto uh, energetinio efektyvumo didinimą, tai tada uh, žmonės m, turbūt turėtų būti priversti labiau taupyti ir to būdu galėtume energijos efektyvumą užtikrinti ir privačiose, ir viešose pastatuose. Gerbėmiai kolegos, aš norėčiau atsiprašyti, kad <clears throat> komisija, kaip žinote, turi dalyvauti, komisijos narė turi dalyvauti svarstant kitą klausimą, todėl mes negalime labai vėluoti. Labai atsiprašau ponios Nelikros, komisarės Nelikros, kad dar nebaigime svarstyti kito klausimo. Pone Taja, jums žodį dabar suteiksime. Pirmininkė, atsiprašau, man reikia tiesiog persėsti į kitą vietą, sako kalbančioji. Gerbėmiai kolegos, labai atsiprašau, man atrodo, kad pristatydama visus tris klausimus aš tiesiog kiek per ilgai kalbėjau, bet jie yra pakankamai svarbus, bandžiau apsiriboti svarbiausiais dalykais. Dabar nekomentuosiu išsamei to, kas čia buvo pasakyta, kas sakė kolegos, bet turime labai aiškiai, turime paprašyti, kad komisija aiškiai pasakytų, kur link mes žengėme reikalinga sutvarkyti teisės aktus taip, kad taisyklės būtų aiškios ir kiek įmanoma paprastesnės. Nebu, nebejotina, jog reikalinga aiškiai apibriežti prioritetus. Tiesą pasakius, nemanau, kad mes manome skirtingai, ypač MVI atveju, bet tai nereiškia, kad reikia palikti už borto stambes įmonas. Ir nereikia, kad komisija bandytų parengti taisyklės labiausiai orientuodamas į smulkės ir vidutinės įmonės. Aš manau, kad taisyklės turėtų būti taikomos ir kitoms įmonėms taip pat. Taigi aš kalbėjau apie finansavimo galimybę, įskaitant ir papildomą finansavimą, atsižvelgiant į teritorinės sanglaudos tikslą. Manau, kad būtų visai neblogai netrukus surenkti šešėlinių pranešėjų susitikimą, kuriame galėtų dalyvauti ir kai kurie kiti kolegos. Tada, aš manau, mes tiesiog įsiaiškintume tarpusavėje, kaip ką suprantame. Ir tai leistų mums sparčiau žengti į priekį. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, noriu pasakyti štai ką. Kaip ponas Fanistrovas pažymėjo, svarbu įsiaiškinti ir džiugu, kad komisijos narė tai išgirs, nors šis dalykas nepriklauso jos kompetencijai, bet vis tik yra labai svarbu įsiaiškinti ir susitarti, kad strateginių klausimų nespręsime vadovaudomėsi deleguotojų teisės aktų procedūra. Nes būtent tai, kas surašyta strateginiuose dokumentuose, tai, kas yra mūsų strateginiai tikslai, yra pernelyg svarbus dalykas, kad būtų galima a, naudotis tą procedūrą. Reikalinga užtikrinti, kad visos, visi tie skyriai, kurie susiję su sinergija pagrindinėmis politikos sritimis, a, būtų sprendžiami ne vienašališkai kažkur, bet kad juos analizuojant ir priimant sprendimus e, dalyvautų Europos parlamentas. Nes e, viskas yra labai glaudžiai susiję tarpusavėje, o dabar nekantrai lauksiu kolegų susis, e, susitikimo. Pirmininkė. Kągi, pakeitimus prašom pateikti iki gegužės trečios dienos 12 valandos. O dabar pereikime prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo ir norėčiau uh, šiltai pasveikinti komisijos narę Nelly Cross, kurie atvyko į mūsų posėdį šiandien, pakalbėti apie struktūrinį dialogą tarp Europos parlamento ir Europos komisijos. Aš labai atsiprašau komisijos narės, kad mes vėluojame kažkiek tai ir dėkoju jai už kantrybę. Taigi, iš karto daug nekalbėdama, suteiksiu žodį komisijos nariai poniai Kroso, paskiau kolegos galės pasisakyti. Labadiena. diena. Pone pirmininkė, man labai malonu dalyvauti jūsų posėdėje, nes tikrai e, šiandien negali vykti jokia politinė diskusija, nesvarstant ekonomikos klausimų. O nepamirškite, kad šimtai milijardų eurų ateityje sudarys per 5 BVP procentus, o 16 metais internetu metu sudaromų sandorių apyvarta ženkliai išauks. Nepamirškime, kad visa tai, kas vyksta, jau peržengia įsivyšiusių ekonomikos šalių pajėgumus. Taigi skaitmeninės e, priemonės leidžia imtis naujo tipo verslo, o kitaip kurti naujoves, kitaip skatinti uh, užimtumo lygio augimą. Ateityje vis daugiau bus skaitmeninių prietaikų ir internetu bus teikiama vis daugiau uh, paslaugų. Todėl pati uh, tinklo kompiuterija bus kur kas pigesnė ir Tai reiškia, kad šiandien investuotos lėšos į skaitmeninės technologijas artimiausių metų turėtų atsipirkti. Bet, ponia pirmininkė, tai įmanoma, jeigu mes atitinkamai skatinsime skait, pereimą prie skaitmeninių technologijų šiuo perinamojų laikotarpių. Nes kitaip mes negalėsime pasinaudoti skaitmeninių technologijų teikiamais privalumais ir ateities ekonomika bus sutrikdyta. Yra trys dalykai, kuriuos turime įgyvendinti. Pirma, reikalinga sutvarkyti teisinį pagrindą, kuriuo būtų įmanoma plėtoti skaitmeninę vidaus rinką. Tai reiškia, kad reikia šalinti tam, tikrus, e, tam tikras kliūtis, reikia galvoti apie na, kad ir tarp tinklinio ryšio kainų mažinimą, nes tos kainos šiuo metu yra pernelyg aukštos. Ir todėl noriu, ponė pirmininkė, padėkoti Jums ir Angelikai Niplai už e, Jūsų pastangas, kurias e, Jūs parodėte, užsitikrinant e, mums susitarimą. Taigi, kuo žemesnės kainos suskaitmeninius e, dalykus, tuo daugiau bus gaunama naudos. Ir manome, kad mažesnės tarptinklinio ryšio kainos galės duoti taip pat naudos. Kai kalbame apie bendrą skaitmeninę rinką, reikia nepamiršti, kad tą rinką nuolatos būtina skatinti toliau plėtotis. Ir šiuo atveju aš kalbu apie skaitmeninį turinį. Nebejotinai. Uh, yra tam tikros taisyklės, kurios turi reglamentuoti skaitmeninio turinio skelbimą viešojoje erdvėje yra tikimasi, kad ES prisitaikys prie visiškai naujų sąlygų ir turime pademonstruoti, kad mes galime tai padaryti. Ir iš tiesų mano kolega Mišelis Barnie ir toliau um, tobulina įvairius pasiūlymus susijus, susijusius su autorių teisėmis ir intelektinė nuosavybė. Mes iš savo pusės irgi teikiame pasiūlymus, kurie susiję su didesniu rinkos atvirumu. Deja, ponė pirmininkė, man tenka tik apgailestauti apgailestauti, kad dabartinėme komisijos pasiūlyme pasigendame pačių pažangiausių elementų. Turiu galvoje ir apie komercinį tam tikrų um, kūrinių ir prekių panaudojimą. Bet jeigu mes nesutvarkysime šios srities, tai prarasime <clears throat> galimybės. Ir turi būti visiškai aišku, kad ir kultūros institucijos, ir viešosios institucijos turi teisę pasinaudoti per viešasias privačias partnerystės visais įman, visomis įmanomis priemonėmis. Kitas dalykas, kad mes turime galiausiai imtis praktinių pokyčių įdėgymo. Rinka, kuri remiasi atviros informacijos šaltiniais, jau dabar kainuoja dešimtis milijonų eurų teisėkuros pasiūlymai dėl informacijos teikimo viešojoje erdvėje turėtų atverti naujus, e, naujas galimybės e, skatinti e, prietaikų platesnį naudojimą, skatinti didesnį demokratinį dalyvavimą. Ir labai uh, tikiuosi, kad jūs mums padėsite šioje srityje. Iki vasaros komisija ketina pateikti pasiūlymą dėl elektroninio parašo ir elektroninio tapatybės patvirtinimo. Ir tai užtikrins, kad visoje Europos Sąjungoje bus <clears throat> naudojamasi elektroninė asmens tapatybė ir bus galima naudotis elektroniniu parašu. Tačiau elektroninio parašo srityje reikalinga užtikrinti platesnės elektroninio parašo pritaikymo galimybės, įskaitant ir elektroninio parašo uh, tvirtinimą uh, mobiliaisiais telefonais. Visą tai suteiks e, piliečiams daugiau galimybių ir pasitikėjimo sudaryti sandorius Europinėje erdvėje. Be to, tai atvers ir naujų galimybių vyriausybėms sutaupyti viešasias lėšas, kas dar labai svarbu skaitmeninės rinkos požiūrių. Tai yra atitinkama plėtra. Kada mes praėjusiais metais kalbėjomės, tai jūsų komitetas pažymėjo, kad tinklo kompiuterija yra vienas iš svarbiausių dalykų. Taip, jūs esate teisūs. Tinklo kompiuterija turi būti aiški ir prieinama bei. A, vartotojai bei lengva ją naudotis. Tačiau kaip užtikrinti asmens duomenų apsaugą? Tai yra kitas klausimas. Tam, kad tinklo kompiuterija būtų įmanoma, reikia sudaryti partnerystės. Reikia apjungti iki šiol pakankamai suskaldytą vieš, e, viešųjų paslaugų sritį, nes ji trukdo pasinaudoti rinkos galimybėmis. Šiais metais mes kaip tik sudarysime tokią partnerystę, mes kalbame su savo partneriais Japonija, Junktinėmis Amerikos valstijomis, tam, kad galėtume visi veikti vienodų pagrindų, vienodomis sąlygomis. Ir dar vienas dalykas tai yra tinklo infrastruktūra. Pavyzdžiui, kai kalbame apie radio da, <clears throat> dažnių juostas. Mes esame užsibriežti šioje srityje, radio dažnių paskirstimo srityje, gana ambicingų tikslų. Tačiau paties radio dažnių spektro sutvarkyti nepakanka. Reikalingas spartu, spar, spartus interneto tinklas, kurį, apie kurį kalbama jau porą metų. Ir visa tai būtina, norint plėtoti atskirus skaitmeninių paslaugų segmentus. Per pastaruosius e, metus mes susidurėme su kliūtimis šitoje srityje. Ir jeigu um, e, plačiajuošių spartaus uh, interneto apriptis išauks, tai išauks atitinkamai ir teikiamų paslaugų skaičius bei um, jų vertė. Jeigu mes norime, kad visa Europa būtų apimta spartaus tinklo, mums reikalinga užsitikrinti rinkos e, pasitikėjimą mumis. Tai mes padarysime per Europos infrastruktūros tinklų plėtros priemonę CEF nes būtent pagal ją ketinama įtraukti privatų sektorių į finansavimą, ypač kaimo vietovėse, kuriant skaitmeninės paslaugas. Ir sujungiant kaimo vietovės su pagrindiniais tinklais. Bet to turiu pasakyti dėl CEF, kad pagal CEF bus įmanoma tiekti viešasias paslaugas, kurias teikia kiekvienos valstybės narės vyriausybė dar geriau. Ir jos bus tarp valstybinio pobūdžio, nes būtent tokiu būdu bus sukurta papildoma vertė. Tačiau tam, kad mūsų pasiūlymai taptų tikrovė, reikalinga jūsų komiteto ir, aišku, jūsų kolegų iš biudžeto komiteto parama. Aišku, mes norime sumažinti kaip įmanoma labiau. Um, išlaidas, bet labai džiugu, kad Europos vadovų taryba pavasarį pritarė mūsų ketinimams. Ir pavyzdžiui, 30 procentų galima būtų sutaupyti, 30 procentų lėšų būtų galima sutaupyti, pasidalinant infrastruktūrą. Jeigu pažiūrėsime strategiją 2020, tai tenai kalbama apie pažangų ir visą apimantį augimą. Aš manau, kad moksliniai tyrimai gali padėti mūsų pramoniai įgyti um, konkurencinį pranašumą Ir aišku, tada bus įmanoma kovoti ir su klimato kaitos padariniais, ir su senėjančias visuomenės pasiekmėmis. Mes turime neabejotinai užtikrinti tinkamą mokslinio tyrimų pažangą. Dar vienas dalykas, trečias dalykas yra tai, kad mums reikalingas žmogiškasis kapitalas. Labai greitai 90 procentų darbo vietų, e, darbo vietose galės dirbti tik tie, kurie turi skaitmeninių technologijų įgūdžius. Tačiau yra pakankamai didelis procentas vyresnio amžiaus žmonių, kurie niekada nesinaudojo internetu ir nemoka naudotis skaitmeninėmis informacinėmis ryšių technologijomis. O tokių o informacinių ryšių technologijų srityje e, darbo vietų skaičius nuolatos auks. Pone pirmininkė, mes su trim ministrais, kuriais kurie yra atsakingi už skaitmeninės darbo tvarkės įgyvendinimą ir Italijoje esame susitikę ir sužinojame, kad 31 procentas Italijos gyventojų niekada nesilankė internete bet jie tikrai turėtų tą daryti. O kai kalbame apie jaunimo nedarbą, pavyzdžiui, tai skaičius yra tikrai uh, nerima keliatis. Negalime leisti, kad mūsų jauni žmo, iš, negalime leisti, kad atimtume iš jaunų žmonių galimybės a, tobulėti. Jie turi išmokti naudotis skaitmeninėmis technologijomis, kad galėtų rytoj ateityje tai yra dirbti atitinkamą darbą, o mes turime jiems padėti pasiekti to potencialo. Taigi aš kalbuosi ir su savo kolegomis, kad jie suprastų, kaip, kokia svarbi yra skaitmeninė darbo tvarkė. Jau, yra, jau kreipiamės į visas valstybės narės, kad būtų būtų išrinktas uh, skaitmeninės erdvės čempionas ir tai turėtų paskatinti visus dar plačiau įsitraukti į skaitmeninę rinką. Kiekviena valstybė narė tikrai uh, turi turėti struktūrą ar instituciją, kuri užsiimtų skaitmeninės darbo tvarkės įgyvendinimo. ir galėtų dirbti tiek su viešuoju, tiek su privačiuoju sektoriu, nes tik tokiu būdu bus įmanoma pasinaudoti ekonomikos ir socialinės ryties teikiamomis um, galimybėmis. Jeigu jums kiltų kokia mintis, kas galėtų atlikti tokį vaidmenį jūsų valstybėse narėse, tai prašom informuokite savo vyriausybės kas, apie tai, kas galėtų būti atsakingas už skaitmeninės darbo tvarkės įgyvendinimą. Septynios valstybės narės jau yra pateikusios savo kandidatus, bet mes laukiame kitų valstybių narių pasiūlymų, planuojame Bruselėje birželio 11 dieną. Uh, su, organizuoti susitikimą su taip vadinamais skaitmeninės erdvės čempionais, kuriuose galėtume dar išsameu paanalizuoti, kokie yra svarbiausi uždaviniai šioje sudėtingoje srityje. Taigi, kada bus tie čempionai jau pasirinkti ir pradės veikti, mes tikime, kad jie taps labai svarbia elitinė jėga, kuri galės pritaikyti nacionaliniams poreikiams skaitmeninėje erdvėje e, reikalingas priemonės. Tokiu būdu tikrai bus išvengta to, kas paprastai vadinama Briuselio diktatu, nes bus tvarkant skaitmeninės rytį atsižvelgta į nacionalinius poreikius. Ir galiausiai dar vienas dalykas. Praeisiais metais, kai svarstėme komisijos darbo programą, Europos parlamentas nurodė, kad saugumas ir sauga yra prioritetinis uždavinys ir jūs esate teisūs. Joks tinkslas net, neturės prasmės, jeigu mes negalėsime apsaugoti duomenų, negalėsime užtikrinti asmens duomenų apsaugos. Ir tai, aišku, yra ir mano atsakomybės sritis. Kiekvieną kartą aš apie ją kalbu, kai susitinku su įvairių sričių atstovais. Aš visada sakau, kad reikia užtikrinti pasitikėjimą internetu, bet tam, kad tokį pasitikėjimą žmonės įgytų, reikalinga užtikrinti operacijų saugumą skaitmeninėje erdvėje. Ir aišku, kaip pavyzdžiui, dėl gaisro šimtai tūkstančių žmonių negalėjo naudotis mobiliuoju ryšiu, tada visi suprato, kokia jo svarba yra, nepaisant to, kad iš tiesų tuo, tuo metu dėl gaisro negalėjo ne kažkokių super darbų atlikti, bet tiesiog susisiekti su savo pažįstamais įprastinė tvarka. Bet įsivaizduokite, kas nutiktų po keletos metų, jeigu staiga tinklas nebeveiktų vieną dieną ir kas tada nutiktų sveikatos apsaugos priežiūros rytyje ar kitur. Mes tikrai negalime užtikrinti, kad nebus jokių netikėtumų. Taip, elektroninės erdvės nusikeltimai, kibernetinės atakos, jos nuolatos um, atsiranda ir reikia su šiais reiškiniais kovoti. Reikia užtikrinti, kad internetas būtų saugus, kad būtų uh, užkirstas kelias kibernetinėms atakoms. Todėl vienas iš mano pasiūlymų bus um, dėl pasikeitimo informacija kritinės svarbos informacija dėl e, to, kad būtų skatinamas privatus sektorius informuoti apie bet kokius įsilaužimus į jų kompiuterinius tikslus, kad būtų, e, tinklus, kad būtų galima imtis atitinkamo apsaugos priemonių. Taigi tai tik tai dalis darbo, kurį mes ketiname nuveikti pagal skaitmeninę darbo tvarkę. Ir pirmas tas posėdis, kaip jau minėjau, vyks birželio 6 dieną. Todėl labai džiaugiuosi, kad tas susitikimas yra bendrai organizuojamas Ekosoko, Europos parlamento, regionų komiteto ir komisijos. Ir šiandieną noriu padėkoti parlamento administracijai, kad jį padeda komisijai surenkti tokį didžiulį susitikimą. Bet to nereikia pamiršti, kad laukia ir skaitmeninės darbo tvarkės tarpinė peržiūra. Ji bus vykdoma jau šį rudenį ir tada mes kaip tik surinksime labai detalę informaciją, kas padaryti ar ką reikia padaryti. Ponios ir ponai, visoje Europoje įvairiais lygiais valdžios institucijos vykdo įvairias palyginamasias studijas, analizuodamos, ką galima padaryti. Mes turime parodyti, kad norint užtikrinti ekonomikos augimą, užtikrinti naujų darbo vietų kūrimą ir veiksmingą viešojo sektoriaus veikimą, mes jau dabar turime dėkti informacinės ir ryšio technologijas. Tai reikia daryti dabar ir ateityje, kada smulkus verslas norės plėsti savo operacijas arba įmonė norės perkelti savo veiklą kur kitur, tai būtent tada bus naudojamasi skaitmeninėmis technologijomis. Ir šiandieną reikia klausti, ar yra pakankamas teisinis pagrindas, kuris leistų užtikrinti sklandesnę prieigą prie didžiulės mūsų rinkos, ar yra pakankamai skaitmeninių priemonių, kurios leistų vykdyti įmonėms vienokias ar kitokias operacijas. Šį dalyką mes turime užtikrinti. Ačiū. Grazie veramente al Dėkoju Dėkoju gerbiamai komisariai. Dabar suteikiame žodį koordinatoriams. Kiekvienam tris minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju gerbiamą komisijos narę, komisijos vicepirmininkė. Dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Dviejus su pusę metų Mm, šis parlamentas jau dirba. Pradėjome mūsų darbą Ekvadorė pakankamai seniai ir manyčiau, kad tas struktūrinis dialogas, kuris gali vykti su jūsų generalinių direktoratų ir su tais komisijos padaliniais, už kuriuos jūs atsakinga. Ir su šiuo komitetu šis struktūrinis dialogas yra labai svarbus ir manau, kad vyksta labai naudingai. Mūsų posėdžiai, mūsų bendri posėdžiai su jumis visuomet buvo labai vaisingi. Birželio 21-22 parlamente vyks skaitmeninė asamblėja. Tai yra labai svarbus renginys. Jūs sakėte, kad bendradarbiavame radio dažnių ir tarptinklinio ryšio srityse. Tas yra labai svarbu, Ir manau, kad remdamėsi savo dviejų su pusę metų patirtimi galime sakyti, kad mūsų santykiai su jūsų, su jumis ir su jūsų komandos nariais buvo labai naudingi. Norėčiau patikti keletą komentarų. Pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį štai ką. Pasaulinė e, tarptautinių telekomunikacijų konferencija. Jinai vyks gruodžio mėnesį. Ir žinote, jinai bus taip pat skirta ir tarptautiniai e, telekomunikacijų įmonių veiklos, tarptautiniam telekomunikacijų įmonių veiklos reglamentavimui. Jau turėjome galimybę apie tai pakalbėti Nairobije. Tada svarstėme ir interneto valdysenos aspektus ir tai, ar internetas turėtų laikytis metodo, ar turėtume dirbti laikydamėsi metodo iš apačios į viršų, ar atsižvelgti į interneto daugia sektorinę mm, apimti ir remdamiesi Kinijos ir Rusijos pasiūlymais mm, turėtume daugiau kontroliuoti internetą. E, Ženevoje planuojame sustikti su Rusijos ir Kinijos atstovais. Brazilija dabar atsidūrusi įdomioje tokioje neįlinėje situacijoje ir jinai labiau būtų rinkusi remti ES ir JAV požiūrį, tai yra daugia sektorinį požiūrį į internetą, o ne vyriausybės e, taikomas griežtesnės kontrolės priemonės, kaip siūlo Rusija ir Kinija. Uh, rugsėjo mėnesį arba spalio mėnesį planuojamas e, susitikimas ir iš šio komite, kai šio mūsų komiteto delegacija vyks į Braziliją. Ir būtų labai gerai, jeigu ir komisijos, mm, jeigu ir jūs galėtumėt prisijungti prie to vizito. Pasinaudodamas proga, norėčiau paklausti, kaip Jūs matote šią situaciją ir kokį vaidmenį komisija rengėsi suvaidinti? Kitas mano komentaras dėl debesijos, kompiuterinės debesijos paslaugų. Jūs paminėjote šį aspektą ir jis yra labai svarbus ne tik, kai kalbame apie konkurencingumą ir apie uh, europinę pridedamąją vertę, kurią galėtų kurti mūsų įmonės, bet ir apie tai, kad tai yra vienas iš bendros rinkos, vidaus rinkos variklių. Birželio pabaigoje komisija pateiks savo pasiūlymą. Mm, jūs jau tą minėjote ir ar galėtumėte šiek tiek tą pasiūlymą pakomentuoti? Pone pirmininkė, Mm, dėkoju už suteiktą žodį, dėkoju mm, komisijos nariai už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Sveikiname komisijos iniciatyvą mm, dėl skaitmeninės darbo tvarkės, skaitmeninės konferencijos, kuri vyks birželio mėnesį. Pernai šis renginys buvo labai įdomus, šiemet manau, kad ši konferencija bus dar įdomesnė norėčiau paklausti komisijos narės, ar jinai galėtų pasakyti, kada elektroninio parašo dokumentų paketas turėtų būti paskelbtas. Manau, kad tai yra labai svarbus ir skubus dalykas. Labai svarbu, kad Europos Sąjunga turėtų tarpusavio elektroninio parašo pripažinimo sistemą. Taip pat labai svarbu, tai, tai leistų įgyvendinti ir elektroninės tapatybės sistemą. Ta miniu, nes valstybės narės turi vairias elektroninės vyriausybės sistemas, kurios yra sukurtos nacionaliniais lygmenimis ir turi skirtingus apsaugos lygius kurie lyginant e, įvairias valstybės narės e, taikomi skirtingai. Dėl to ES piliečiam, kurie iš vienos valstybės išvažiuoja į kitą, sunku pasinaudoti tomis elektroninėmis paslaugomis, kai, naudojantis kai kuriomis paslaugomis reikia elektroninio parašo vienoje valstybėje narėje, o kitoje ne. Todėl mes norėtume išgirsti iš Europos komisijos, kada planuojama uh, patvirtinti elektroninio parašo dokumentus ir kada bus patvirtintos nacionalinės validuojančiosios institucijos, elektroninį parašą tvirtinančios institucijos. Tikimės, kad ES taps elektroninio parašo lyderė pasaulyje. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra debesų kompiuterija. E, sveikinu jūsų minėtą partnerystę šioje srityje, bet manau, kad labai svarbu turėti strategiją, Europos debesų kompiuterijos strategiją ir ne tik strategiją, bet ir veiksmų planą, kuris apimtų bent jau standartus, saugumą, apsaugą, duomenų apsaugą, duomenų nuosavybę, duomenų valdymą, e, pavyzdinius susitarimus, paslaugų E, susitarimams ir vartojimo susitarimams. Ir taip pat labai svarbu pagalvoti apie tai, kaip valstybės narės galėtų paspartinti debesų kompiuterijos įgyventinimą. Paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra Connecting Europe Facility Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir taip pat plačiajuoščio e, ryšio infrastruktūrą. Jūs minėjote, kad tai yra labai svarbu bendrai skaitmeniniai rinkai. Užbaigsiu pasakydama, kad mums reikia europinių ir nacionalinių numatyti europinės ir nacionalinės politikos kryptis, kad paskatintume jaunas moteris studijuoti kompiuterijos mokslus, kompiuterinius mokslus. Nes potencialas šioje srityje yra labai didelis ir jis nėra pakankamai panaudotas. Ačiū toliau, pane Andersdoter. Ačiū. Džiugu, kad e, skiriate laiko aptarti visus šiuos klausimus su mūsų komitetu. Savo e, pristatymę jūs minėjote, kalbėjote apie apribojimus bei išimtims taikomas autoriaus teisėms. Ir aš norėčiau jūsų paklausti sąžiningai, ar jūs manote, kad tos išimtys ir apribojimai yra būtini ir ar jie turėtų išlikti toliau, kalbant apie tinklų saugumą. Norėčiau žinoti, kokiu mastu jūsų strategijoje bus pristatytos priemonės e, skirtos privačiam sektoriu ir reikalavimai privačiam sektoriu, nes, kaip žinote, privatus sektoriu, pri, privačiam sektoriui priklauso didžioji dalis informacinės infrastruktūros, kuri ir, ir yra ta platforma darbo. Ačiū. Toliau ponė Vicky Ford. Ačiū. Komisijos narė, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs taip aktyviai teikite pasiūlymus dėl skaitmeninės rinkos. Mm turiu du, noriu sakyti, du susipinimą keliančius klausimus. Skaitmeninė atskirtis, kuri neišvengiamai atsiras tarp regionų, kurie bus ekonomiškai atskirti, nes ten nebus plačia juos šio ryšio. Noriu padėkoti Jums už darbą nuveiktą atlaisvinant radio dažnius. Uh, nes e, sunku, kartais sunku pasiekti kaimo teritorijas ir ta, toks ryšys yra išeitis, užtikrinant, kad visi regionai būtų sujungti vidaus rinkoje. Ir dar išlieka regionų, netgi centre viduryje, kuriuos gana sunku pasiekti, tačiau būtina įrodyti, kad būtų pakankamas vartotojų suinteresuotumas vietoje, kad būtų galima skirti investicijas. Pavyzdžiui, mano apygardoje vartotojai rinko parašus iš anksto tikėdamiesi, kad bus užtikrintos tokios paslaugos, kad bus jų sklaida. Uh, ir noriu padėkoti Jums už tai, kad Norfolko e, grafystėje e, yra vykdomas projektas, kuriam Jūs pritarėte. Noriu padėkoti už Jūsų pasisakymą dėl investicijų užtikrinimo, kliūčių mažinimą investicijoms. Nebejoju, kad daug galima padaryti, daug galima pasiekti pasidalinant jau egzistuojančią infrastruktūrą, ypač ar privataus ir viešojo sektoriaus. Ir man atrodo, kad būtina nedelsiant e, patikslinti, išaiškinti valstybės pagalbos klausimus, kad jie nekeltų kliūčių. Kalbant apie privataus sektoriaus investicijas, tą klausimą sukėlusi anksčiau. Kalbant apie investicijų taisyklės, tai jos sukuria papildomas išlaidas savo komitete, ekonomikos komitete mes svarstame bankininkystės sektoriaus teisės aktus, ten kalbama apie tai. Ir aš siūliau sumažinti e, ilgalaikius infrastruktūros investicinius projektus skiriamą kapitalo dydį. Taip pat kalbė, siūliau dėl teikiau pasiūlymą dėl euroobligacijų. Tai susijęs su bankų prisimama rizika ir būtų naudinga, jeigu kiti šio komiteto norėtų taip pat keltų šį klausimą derantis dėl kompromisų ir jeigu jūs tą klausimą aptartumėte komisijoje dėl Sol Solvency 2 reglamento, antrojo mokumo reglamento. Jis daug ką keičia, nes e, draudimo įmonės taptų ilgalaikėmis investuotojomis. In, infrastruktūrą. Komisija turėtų tuo pasidomėti, nes nauda baigėsi jeigu, tik tuo atveju, jeigu teikiamos paskalos yra tik tai aukščiausio rei, reitingo. Taigi, ar jūs galėtumėte inicijuoti šį klausimą. Taip pat mes e, tų investicijų, per tas investicijas mes sumažintume savo pensijų, pensinius fondus. Taigi, ką, Jūs minėjote apie investicijų užtikrinimą, suradimą, tačiau turime nepamiršti, kad tai susijęs su finansinių paslaugų e, teisės aktais ir ką tai galėtų reikšti e, šiam sektoriui, mūsų svarsmam sektoriui. Ačiū. Tai buvo pirmasis e, koordinatorių pasisakymų raundas ir dabar suteiksiu galimybę komisijos nariai atsakyti prieš suteikiant žodį kitiems kalbėtojams. Ačiū už labai konstruktyvius klausimus. Jie man suteikia galimybę šiek tiek pasigilinti į kai kuriuos klausimus. Visiškai pritariu Pilar, kad, kad tas mūsų, mūsų bendarbiavimas yra tikrai pozityvus ir džiugiuosi, kad jūs tai sakote parlamento vardu, kad jūs laikote jį naudingu. Aš visiškai jums pritariu ir manau, kad jūsų dalyvavimas šiuose sritise mūsų teikiamų pasiūlymų svarstymas reiškia, kad visos politinės partijos, na, kartais mūsų nuomonės išsiskiria, be abejonės tai būna, tačiau būtų tikrai labai nuobodu, jeigu to net nebūtų. Tačiau bendrai vertinant, mūsų pozicija ir linija yra visiškai iški. Ir mane tikrai įkvėpia tai, kad mes visi stengiamės dirbti kiek įmanoma našiau ir kad bandome keisti Europos padėtį, užtikrinti konkurencingą jos poziciją rinkose. Aš tai dažnai sakau ir lyginu daba, darbą dabar su savo darbu ankstesnėje komisijos kadencijoje. Man tekusis rytis dabar yra daug sudėtingesnė susijusi su dideliais iššūkiais, nes dabar esu arčiau žmonių. Ir dirbdama praeitoje kadencijoje labiausiai buvo atsakinga už tai, kad būtų laikomasi patvirtintų taisyklių, o dabar stengiuosi užtikrinti, kad mūsų sprendimai, pasiūlymai užtikrintų darbo vietų kūrimą ir kad bū, žmonių kasdienis gyvenimas būtų lengvesnis. Tai ypač aktualu šiandien, atsižvelgiant į sudėtingą ekonominę ir finansinę padėtį. Ir taip pat atsižvelgiant į tai, kad jaunimo nedarbas yra nepaprastai didelis. Taigi reikia išnaudoti skaitmeninės darbo tvarkės atveriamas galimybės ir, padar, ir mes darome, dirbame drauge, darome viską, parlamentas, komisija ir taryba pasinaudodami visomis naujomis galimybėmis. Pilar paminėti klausimai. Kalbant apie juos, manau, kad internetas tenkina Tunes konferencijoje iškeltus reikalavimus, aš tik tai gavau informaciją apie tai ir manau, kad interneto valdysenos pobūdis neturėtų pasikeisti. Ir kad reikėtų siekti užtikrinti geresnį jo įvaizdį matomumą. Taigi, aš su jumis, aš jums visiškai pritariu. Noriu taip pat pasakyti, kad reikia uh, E, išanalizuoti kai kuriuos klausimus išsamei, kalbant apie interneto valdyseną, tačiau aš pasiūliau internetui skirtą sutartį, padariau tai praėjusiais metais ir ta sutartis turėtų šiek tiek mm, reguliuoti interneto vystimosi tendencijas. Ir noriu padėkoti parlamentui ir ypač pramonės komitetui iš puikų bendradarbiavimą. Sausio 25-ąją vyko pirmasis susitikimas, skirtas šiems klausimams, po poros dienų vyks kitas susitikimas ir džiaugiuosi tuo, kad mes drauge stengiamės užtikrinti, kad toje tarptautinėme renginyje ES būtų tinkamai atstovaujama. Rugsėjo mėnesį rengiuosi dalyvauti renginyje, Brazi... rengiuosi vykti į Braziliją ir ir mes Na, tai, tai, tai rodo, kad tos pastangos yra nuseklios ir e, manau, kad to, toks darbas, darbo organizavimas tikrai duos vaisių. Dabar perinu prie ponios Tikau iškeltų klausimų, jį, iš, jį turėjo išeiti iš posėdžio. Ir aš tikiuosi, kad e, jai bus perduoti mano atsakymai. Apie elektroninį parašą atsakant. Kito mėnesio pabaigoje pateiksiu pasiūlymą dėl elektroninio parašo direktyvos peržiūrėjimo ir abipusio tapatybės internetu pripažinimo. Ten bus kalbama apie teisinio aiškumo klausimus ir saveikumo aspektus. Uh, tarp valstybiniais atvejais ir taip pat bus kalbama apie taip pat patikimus serverius, e, taip pat elektroninio anspaudo klausimus, elektroninių dokumentų priimtinumą, taip pat informacijos, ilgalaikio informacijos saugojimo aspektus. Komisija jau inicijavo viešas diskusijas internetu, sulaukėme daugybės pasiūlymų. E, Ir išanalizavę juos darome išvadą, kad būtina teikti pasiūlymus dėl, dėl šių klausimų reglamentavimo. Toliau, Connecting Europe, e, Europos infrastruktūrų tinklų sujungimo priemonė. Taip pat novatoriškiausias e, komisijos pasiūlymas. Ten kalbame ne tik apie plačiai juosti ryšį ir apie tai jau kalbėjau, ten kalbame apie e, paslaugų infrastruktūrą, Europianą, biblioteką, taip pat At, ten kalbama apie augimo skatinimą mūsų ekonomikos novatoriškumą, ES biudžeto lėšų panaudojimo veiksmingumą. Taigi mums reikia tos priemonės, nes reikia paskatų investuoti. Ir kalbant apie atskirą Connecting Europe priemonės dalį, kur kalbama apie kaimo vietovės ir rinkos sklaidą, uh, na, negalite tikėtis, kad, investuot, kad, kad inve, ne visada investuotojams lengva e, užsitikrinti finansavimą tokiuose regionuose, taigi mes stengiamės steigti tokias priemonės. E, Nežinoma autorių kūriniai. Mišelis Barnie teikia pasiūlymą šiuo klausimu ir tai yra pasiūlymas sukurti teisinę e, bazę ir tokie kūriniai turėtų būti prieinami internetu. Tačiau turi būti aiškiai apibrieštas juridinis tų kūrinių statusas, e, nes jeigu tie kūriniai nebus prieinami filmuota medžiaga, kiti kūriniai, tai mes tiesiog prarasime visą amžių kultūrinio paveldo. Plačiai šio ryšio išlaidų mažinimas, ponė Ford apie tai kalbėjo, patikė įdomių pasiūlymų. Ir aš jas išsinešiu šio susitikimo ir aptarsiu su savo kolegomis, ypač su kolegomis, kurie e, daugiau dirba užsima šiais klausimais. Bet kalbant apie plačiojo ryžio kaštų mažinimą, tai rengiuosi pradėti viešas konsultacijas ir e, nu, numatomas poveikio vertinimas, poveikio vertinimo rengimas. E, iniciatyva šio klausimu turėtų pasirodyti iki šių metų pabaigos. Mūsų siekis yra e, e, geriau panaudoti egzistuojančią infrastruktūrą, toliau užtikrinti geresnę infrastruktūros kur, atsirančios infrastruktūros kūrimą ir sukurti skaidrų reglamentavimo režimą, kad būtų galima nesunkiai gauti visus reikalingus leidimus. Struktūrinių lėšų panaudojimas. Kaip teisingai kalbėjo ponė Ford, greitaigio ryšio infrastruktūros E, sklaida kaimo vietovėse yra ypač akcentuojama e, ir iš dabartinių sanglaudos fondų numatoma finansuoti projektus kurie numatyti infrastruktūros sklaidą e, tokiuose regionuose. Numatoma 50 procentų tokiuose regionuose skirti lėšų. Taip pat akcentuojama e, mažai CO2 tarši, taršo, taršios ekonomikos kūrimas. Taigi, visas dėmesys sutelktas į kaimo teritorijų vystimasi, kur mums, mes tikrai galėtumėme pasiekti apčiopiamų rezultatų ir pakeisti padėtį. Ir sieksime tai daryti panaudojant infrastruktūrinių fondų lėšas. Ačiū. Dabar išklausysime dar kolegų klausimų. Atsižvelgiant į mums likusi laiką, prašyčiau visų kalbėti dvi minutės. Pone Mekis. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad kalbant apie rinką, reikėtų tą rinką matyti, analizuoti jos valdymo, jos kontekste. Ir čia susikerta dvi pusės. Ir man atrodo, ponia komisijos narė, kad mūsų nuomonė yra kitokia nei jūsų. Taip, iš tikrųjų yra gerai, kad yra galimybių mažinti per nelik didelius kaštus kai kuriuose srityse. Ir š, manau, kad tam tikrais aspektais padėti rinkoje reikėtų koreguoti. Tačiau nemanau, kad reiktų siekti nulinės sumos žaidimo. E, reikėtų vengti per nelik didelės politinės įtakos, politinio kišimos į rinkos veikimą. Taigi, manau, kad tas kišimasis turėtų būti labai e, ribotas. E, e, kompiuterinės debesijos klausimas. Pritariu kolegijai Tikau. Mat, manau, kad mums reikia sustiprinti, ypač akcentuoti e, informacinių sistemų saugumą. Užtikrinti tai ir užtikrinti asmeninių, asmeninių duomenų apsaugą, konfidencialumą, nes nu, te, tie duomenys nulatos yra paviešinami. Ir E, rinkos to jau sutvarkyti negali. E, naujosios, novatoriškos technologijos, jų dėgymas. Turime pamastyti apie galimas e, spragas, kurių negali išspręsti, užpildyti rinkos ir ką reikėtų čia sutvarkyti tinklų, tam tikrų tinklų tiesimas. Apie tai, pavyzdžiui, Niderlanduose kalbame jau daugelį metų ir svarstome, ar, ar, svarstoma, ar to reikėtų. E, buvo teikiamas teisės akto pasiūlymas šiuo klausimu, tačiau nus, buvo nuspręsta, kad e, Niderlanduose tos. Tų, kad Niderlandai neatvers, neatsivers kabeliniams sistemams. Kokia yra jūsų nuomonė šiuo klausimu? Ir ką jūs manote apie, apie sprendimą dėl galimybės kitiems operatoriams prisijungti prie kabelinių sistemų rinkos. Taip pat norėčiau kai ką pasakyti apie e, taip vadinamą no disconnecting strategy. Ponas von Kutenbergas, jūsų pačios buvo paskirtas atsakingu už tai, kad būtų užtikrintas e, ryšys visa, visur, kad, kad tačiau yra daugybė problemų e, dėl prieigos prie interneto neužtikrinimo, pažiūrėjau, Sirijoje ir Kinijoje. Ka, ką jūs e, rengiatės daryti užtikrindama, kad taip ne, nebūtų ateityje? Toliau kolegė Nybla. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti komisijos nariai, kad atvyko į mūsų posėdį ir suteikė tokiu būdu galimybę pasikeisti nuomonėmis. Noriu užduoti tris klausimus. Pirma. Prieš keletą mėnesių, kaip jūs žinote, ponia komisijos narė, mes jau svarstėme visus šios klausimus įvairiuose Europos parlamento komitetuose. Po tų diskusijų buvo parengta rezoliucija ir nuomonė, dėl kurios turėsime šiandien balsuoti kai kuriuose komitetuose. Ta nuomonė yra iki šiol svarstoma. Žinau, kad komisija nesutarė su Europos teisingumo teismu ir dabar laukiame ETT sprendimo. Tačiau ne apie tai noriu pakalbėti, noriu paklausti, kaip jūs įsivaizduojate, koks bus viso šio proceso, proceso rezultatas, nes komisija yra parengusi savo skaitmeninę darbo atvarkę ir labai įdomu, kokie argumentai yra už susitarimą ir kokie argumentai yra prieš. Mano kolega trečioje dalyje sako, kad labai svarbu sustiprinti ES pozicijos šioje srityje, o tai reiškia, kad Europos parlamentas turės kartu su kitomis struktūromis padirbėti, kad būtų užtikrintas visų uždavinių interneto srityje įgyvendinimas, įskaitant interneto neutralumą ir taip toliau. Tas dalykas Ar yra šioje srityje tiesiog, galima sakyti, gal prigimtinis interesų konfliktas? Jeigu taip, tai kaip jūs ketintumėte su to kovoti? Ir paskutinis klausimas - konkurencijos klausimas susijęs su pagrindiniais subjektais. Turiu galvoje tokius socialinius tinklapius, kaip pavyzdžiui Facebook ir kiti, uh, kurie yra pagrindiniai žaidėjai ir jie monopolizuoja rinką. Bent jeigu nemonopolizuoja, tai bent jau jiems tikrai priklauso labai didelį rinkos dalis. Tokiu būdu atsiranda galimybė piknaudžiauti rinką. Ir dar vienas dalykas. Jūs minėjote kompiuterinę debesiją. Norėčiau todėl jūsų paklausti kontekste skaitmeninės darbo tvarkės. Kaip jūs įsivaizduojate, Europa galėtų dalyvauti pasaulinio skaitmeninio tinklo plėtroje, atsižvelgiant tik technologijų pasą, pažangą, panašu, kad Europa tiesiog nespėja paskui uh, nespėja žengti kartu su jungtinėmis valstijomis, Japonija ir ar tai reiškia, kad kompiuterinės debesijos srityje mes tiesiog atsiliksime ir todėl kyla klausimas, o kaip uh, užtikrinti uh, programos Horizontas 2020 atitinkamų uždavinių įgyvendinimą, nes kompiuterinė debesija yra labai svarbi plėtojant elektroninės paslaugas. Uh, plėtojant kai kuriuos kitus dalykus. Todėl reikia remti kompiuterinę debesiją, reikia remti naujausią, nauja, e, geriausias inovacijas kompiuterinės debesijos rytyje. Ačiū. Toliau ponas Prodi. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariai, kad jie atvyko į mūsų posėdį. Iš savo pusės galiu pasakyti, kad skaitmeninė infrastruktūra tikrai bus labai svarbi priemonė užtikrinant tvarų ekonomikos augimą. Todėl turime galvoti, kaip plėtoti šią sritį, kad būtų sumažintas nacionalinių išteklių panaudojimas, o potencialas skaitmeninėje srityje glūdi didžiulis. Taigi labai svarbu, sakykime, taip, dematerializuoti kai kurias e, sritis, bet paradoksas tas, kad egzistuoja, veikia daug tinklų, prie kurių galima prisijungti, bet kurie išnaudoja visai kitaip vartotojų turimus įgūdžius ir įpročius. Nes vartotojų įgūdžiai ir įpročiai yra atskira sritis. Vis labiau yra išnaudojami nacionaliniai ištekliai, bet mažiau galvojama apie turinį. Todėl turėtume pagalvoti, kad tinkamas turinys būtų skelbiamas internete, o tam reikalinga matyti sukurti tokio turinio skelbimo paskatų sistemą. Ir tas geras turinys turėtų padėti a, žmogui tobulėti kaip asmenybei. Atsisakant turėtų padėti atsisakyti materialiosios gerovės išraiškos. Jeigu mes kalbame apie tinkamai sutvarkytą ES tinklą, tai tada gal mes neteisingai elgiamės tarp tinklinio ryšių srityje, nes tai nėra vien tik europinis reikalas. Pana Šanglė. Ačiū. Pirmininkė, turiu labai trumpų klausimų. Norėčiau sužinoti, kokia padėtis dabar dėl sutarties pasirašymo ir koks pono von Guterbergo darbo rezultatas, nes jam yra suteikti tam tikri įgaliojimai. Ir ar komisijoje nėra abejojama tos sutarties pasirašymu. Noriu tiesiog žinoti, ar komisijos kolegija vienbalsiai pritarė sutarčiai. Tai įdomu ir svarbu atsižvelgiant į pakankamai nemažą a, sutarties kritiką nes jeigu yra ir komisijoje abejonių, tai reikia pagalvoti apie argumentus, kuriais buvo pasisakoma prieš susitarimą. Ačiū. O dabar žodis komisijos nariai, kad galėtų atsakyti užduotus klausimus. Na kągi, pradėsiu gal nuo paskutinio klausimo. Kalbant apie visuotinio prisijungimo užtikrinimą. Tal Pradėsiu nuo pono Karlo Gutenbergo. Jau anksčiau aš aiškinau, kodėl prašiau, kad jis mums pagelbėtų šioje srityje, nes yra pakankamai kompetitingas asmuo tinklų sujungimo srityje. O mes šiuo atveju kalbame apie labai subtilę strategijos dalį ir jūs žinote, kad uh, ledai Catherine Ashton ir aš yra įsitraukę į taip vadinamą visuotinio prisijungimo strategiją, No Disconnecting Strategy. Dabar šiame etape yra kiek ankstoka kalbėti apie atlikto darbo rezultatus Mes palaikome su ponu Gutenbergu nuolatinį ryšį. Praėjusią savaitę jis lankėsi Bruselėje. Be to, mes keičiamės nuomonėmis, kaip būtų galima užtikrinti mūsų strategijos įgyvendinimą, nes, kaip parodė arabų pavasaris, ne viskas visada vyksta sklančiai Ir todėl reikia dar kruopščiau panalizuoti, ką padaryti, kad nebūtų tinklai tiesiog atjungiami. E, ponas Gutenbergas naudojasi mūsų tinklais ir savo tinklų tam, kad surinktų daugiau informacijos. Komisija padengia tik jo kelionės išlaidas, jokių dotacijų ar kažkokių papildomų lėšų nėra skiriama. Ir Tikiu, kad jau netrukus galėsiu jums pateikti daugiau informacijos. Beje, reiktų paminėti ir Siriją, ne tik tai arabų pavasario šalis. O šiuo požiūriu Sirija yra labai svarbi šalis. Manau, kad jums to aiškinti nereikia. Ir tai, ką bando užtikrinti komisiją. Tai komisija bando parengti tam tikras uh, ITER įmonėms gairias, kad jos galėtų geriau suprasti, kaip galima plėtoti veiklą, uh, neapeinant žmogaus teisų klausimo. Ir, kaip jūs žinote, komisija taip pat vykdyti, e, galvodama apie projektus, atsižvelgia būtent į žmogaus teisės ir cenzūrą kibernetinėje, elektroninėje erdvėje. Ir mes e, pasinaudosime turimomis mokslinio tyrimų galimybėmis, kad būtų įgyvendinta neatjungimo, neatjungimo strategija pasinaudojant, aišku, technologijomis, kurios leistų užtikrinti didesnį tinklų, internetinių tinklų prietaikų saugumą. Kalbant apie ateitį, tai ateityje ieškosime būdų, kaip būtų galima plėtoti tinklus, kurie nebūtų kontroliuojami iš uh, vienos stoties, iš vieno centro, o tai reiškia, kad būtų galima juos plačiau pasinaudoti ir tokiu būdu užkirsti kelią žmogaus teisų pažeidimams. Kad būtų visiškai aišku, turiu pasakyti, iki šiol tikrai niekada neteko man dar pasigailėti, kad paprašiau pono Gut Gutebergo padirbėti mūsų naudai. Toliau tinklo neutralumas ir ponia Nybla uždavė klausimą. Jūs žinote, kad aš kreipiausi į BEREK instituciją bei valstybių narių institucijas apie tai dėl to, kad būtų pateikta informacija apie prieigos prie tinklo blokavimą arba nukreipimą nuo vieno, automatinį nukreipimą nuo vieno tinklo prie kito ir uh, kitų atitinkamų dalykų, kad uh, rengiant uh, vidurio, perž, vidurio laikotarpio peržiūrą mes galėtume atitinkamai įvertinti. Mums labai svarbios tokios informacijos, norint įvertinti dabartinę padėtį ir norint nubrėžti tolesnius darbus. Gali būti, kad reikės numatyti griežtesnės gairias, kad būtų užtikrinta konkurencija ir užtikrinta geresnė vartotojų apsauga. Ir šiuo atveju aš galvoju, kad ataskaita bus ne tik tai mm, kiekybinio pobūdžio, bet labiau joje bus nagrinėjami su kokybė susiję dalykai. Dabar aktą. Sutartis. Kova su suklastotų prekių priekyba. Aš suprantu, dėl ko nerimaujama, nes tikrai prieiga, atvira prieiga prie interneto, mano galva, turi būti absoliučiai užtikrinta. Ir galvojama, kad griežtiausnių taisyklių aktos rytyje nustatymas gali kaip tik užkirsti kelią tokiai galimybei. Bet aš manau, kad tiesą pasakius, mes visi priklausome tai pačiai barikadų pusiai. Mes negalime užki, e, riboti atviros prieigos prie interneto, negalime riboti stabilumo, negalime pažeisti stabilumo ir padaryti žalos internetinės erdvės unikalumui. Tai tiesiog būtų nepriimtina. Todėl reikia nepamiršti, kad greta teisėtos veiklos elektroninėje erdvėje yra ir kitokia veikla, yra pavyzdžiui veikla, kuri kelia grėsmę teisė toms internetinėms operacijoms ir atitinkamai a, pelno gavimui. Nes yra žmonių, kurie būtent per operacijas internete maitina savo šeimas. Todėl, kalbant apie autorių teisės, tai taip, autorių teisės yra labai plačiai pažeidžiamos, autoriai netenka didelių pajamų ir tokią praktiką reikia stabdyti kartą ir visiems laikams. O kai kalbame apie elektroninės prekybos direktyvos um, teisinę pusę, jūs žinote, kad elektroninės prekybos direktyva yra jau įgyvendinta visose valstybėse narėse ir ji numato be kita ko draudimą E, stebėti tinklus, aktą nepakeis šito dalyko ir aš manau, kad Europos teisingumo teismas pateiks aišku sprendimą, nes mano kolegos kreipėsi Europos teisingumo teismą dėl išaiškinimo ar aktą susitarimo nuostatos atitinka Lisabono sutarties nuostatas ir ypač Hartijos nuostatas. Tada mes galėsime priimti tinkamai, turėdami visą informaciją, sprendimą dėl aktos. Tinklų sąveika, tarpusavio sąveika. Bandant, pabandysiu atsakyti į pono Prodi mm, klausimą. Na, turiu pasakyti, kad mes ateityje teiksime iš savo pusės pasiūlymą dėl paslaugų srities ir tikiuosi, kad sugebėsime padaryti tai, kas jums rūpi. Kompiuterinė debesija. Aš apie ją užsiminiau pačioje pradžioje. Aišku, kompiuterinė debesija atveria labai įdomių galimybių. Dabar strategija rengiama Tikėjimės tą strategiją pateikti dar šią vasarą. Aišku, ji bus skirta ne vien tik tai technologijos, technologiniams priemonėms, bet aprieps įvairias, įvairius elementus bei a, joje bus pateikta ir Europos gebėjimų, dabartinių gebėjimų kompiuterinės debesijos srityje analizė. Aš manau, kad dabar kalbėti, mano galva, apie europinę kompiuterinę debesiją būtų, na, sakykime, juokinga, bet, aišku, mūsų kompiuterinės debesijos kūrimas priklausys ir nuo kai kurių kitų išorės faktorių. O kalbant apie laisvą prieigą prie interneto, tai aš kalbėjausi su Bernardu Lee praėjusią savaitę ir jisai pažadėjo, kad kai birželio 11 dieną susirinks tie vadinami skaitmeninės erdvės čempionai, mes galėsime labai aiškiai apibriežti, ką reiškia atviros prieigos internetas. Nemanau, ir be to aš nemanau, kad šioje srityje mūsų nuomonės išsiskiria. Mes tikrai mastome panašiai. Bet turiu pasakyti, kad Šioje srityje laikas nėra mūsų sąjungininkas, todėl mes skubame. Dar vienas dalykas, galvojant apie ekonominę finansinę krizę, kuri vis dar nesibaigė, kompiuterinė debesija gali būti ypač naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms ir atskiriems ūkio subjektams. Aišku, Tuo pačiu būtina galvoti ir apie duomenų apsaugą, apie kurią jau buvo užsiminta. Ir dar viena baigiamoji pastaba, jei leisite, ponė pirmininkė, dėl štai ko. Visada, kai mes kalbame ir prašome pinigų moksliniams tyrimams, ir kai tik tai turiu pasakyti, kad išlaidų mažinimas mokslinio tyrimų srityje yra nu, viena iš didžiausių blogybių. Nes moksliniuose tyrimuose dabar yra prasmė investuoti būtent į skaitmeninės technologijas kuo plačiau. Reikėtų nepamiršti ir dar vieno dalyko kad e, skaitmenės technologijos gali užtikrinti nepaprastai didelį augimą. Ir norint spartinti prekių judėjimą ar a, verslo galimybės, reikalinga plėsti tinklą. Bet, kaip jūs teisingai pastebėjote, reikalingas skaidrumas, nuspėjamumas ir veiksmų nuseklumas. Šie trys elementai yra labai svarbus. Ir kiekvieną kartą, kai mes kalbame šią temą, mes minime turtą, kitaip sakant, infrastruktūrą, kuri pirmiausia yra būtina. Ir mes manome, kad investicijos į tokį turtą kaip infrastruktūra, infrastruktūra yra tikrai teisingas dalykas. Dar kitas dalykas - turinio pobūdis. Tai nepamirškime, kad daug turinio jau paskelbta yra, bet dar daugiau turinio reikės paskelbti. Todėl uh, Aišku, svarbu užtikrinti a, veiksmų darną ir nuoseklumą šioje srityje. Aišku, ateis laikas, kai aš nebedovausiu šiai sričiai, bet dar man liko pusę kadencijos, kad galėčiau padirbėti. Bet ar aš, ar kitas asmo, nieks nepasikeis. Visa ta atsakomybė teks mums ir mes turėsime plėtoti skaitmeninę darbuotoją, darbo tvarkę. O jeigu investuotojai manys, kad nepakankamai sudarytos sąlygos tokioms investicijoms, tai jie neinvestuos. Ir investuotojai labai dažnai sako, kad mes vėluojame ir dėl to jie susidarė po, su padidinta rizika. Tikėkime, kad pasinaudosime e, viešąją privačią partnerystę, taip pat e, Europos infrastruktūros tinklų priemonę, kad galėtume sutelkti investicijoms reikalingas lėšas, nes tai tikrai yra svarbu ir būtų svarbu, jeigu parlamentas pasiūstų iš savo pusės aiškę žinę apie tai, ko būtina imtis šiuose sritise. Taigi, kai kalbame apie šios klausimus, mes turime viską labai aiškiai sudėlioti. Ačiū. Dėkoju, dėkoju viso komiteto vardu, gerbiamai komisijos nariai, kad atvyko į mūsų posėdį. Thank you.